Buongiorno a tutti, se prendete posto. Mm. Labas rytas, prašau susėskite, pradėsime posėdį. Mūsų šio ryto posėdis yra ganėtinai intensyvus, bus daug diskusijų ir pradėsime mūsų e, posėdį nuo ponios Būri pristatymo. Ji pristatys Europos elektroninių ryšių kodeksą Tai yra teisiniai aktai, kurie yra skirti telekomunikacijų sektoriui. Mes laukime šio dokumento jau kurį laiką. Rugsėjo viduryje jis buvo patvirtintas, paskatas ir, kaip žinote, šiame kodekse yra keturi e, teisės aktai kuriuos mes analizavome praeitįje mes visi žinome, kad iš tų teisės aktų atsiras daug technologinių inovacijų. Ir Taip pat žinome, kad bus ir socialinių pokėčių, tai pasakytina apie technologijų naudojimą. Taigi, manau, kad tikrai labai svarbu diskutuoti apie šį teisėkuros e, instrumentą, šią teisėkuros priemonę. E, ir e, galime skirti pusantros valandos, valandą arba pusantros valandos šiai temai. E, galės pasisakyti taip pat ir koordinatoriai. Taigi dabar norėčiau suteikti 10-15 minučių poniai Būri. E, ji pateiks prezentaciją. Ir tada suteiksiu žodį koordinatoriams, jeigu jie dalyvaus posėdėje, jiems arba jų pavaduotojams. Visų pirma, atsakys į tuos klausimus ponia Būri, sureaguos į pasisakymus ir tada suteiksiu žodį kitiems komiteto nariams. Taigi, e, suteikiu žodį, dėkoju Jums už tai, kad dalyvavote šiame posėdėje. Prezidentė, grazie, signora Toja, buongiorno. Um, good morning uh, to all uh, present here this morning. Uh, it's really, I think, uh, a great pleasure. And Dėkuoju, man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Aš pirmą kartą e, dalyvauju šiame posėdėje nuo gruodžio, nuo sausio mėnesio, kada pradėjau eiti savo pareigas. E, ir mm, tikrai manau, kad labai svarbus momentas yra šiuo metu, kadangi mes e, pristatome peržiūrėtą telekomunikacijų sistemą. Ji yra susijęta su bendraja skaitmeninė rinka. Mes siūlėme kodifikuoti įvairius teisės aktus, konsoliduoti, juos supaprastinti. Taip pat norėjome ir svarbių pokyčių pačioje sistemoje. Taigi aš tikiuosi, kad telekomunikacijos Europos elektroninių ryšių kodeksas bus tikrai labai geras ir kad jo, jis tikrai pasitarnaus mūsų bendrai mm, skaitmeninėje rinkoje. Ir aš tikiuosi, kad mes šiandieną pradėsime puikiai bendradarbiauti šio komitetu. E, e telekomunikacijų e, sistema yra labai svarbi tema ir mums reikėtų gero sprendimo dėl šio paketo. Uh, Taigi, kaip Jūs minėjote, rugsėjo viduryje komisija pasiūlė junglumo paketą e, ir jo įvairūs elementai bus pristatyti Jums šiandieną. Visų pirma, aš norėčiau Jums papasakoti apie tai, ką mes vadiname e, junglumo arba gigabito tikslais. Aš žinau, kad mm, jūs visi žinote, kad nebus tokios skaitmeninės rinkos, kokios norėtume, jeigu nebus užtikrintas um, junglumas, um, didelis junglumas um, visoje Europoje. Europoje tai pasakytina apie miestus ir apie kaimus. Ir uh, aš manau, kad tai yra vienas iš didžiulių iššūkių, kurių, kurie mums kyla. Mes turime pasinaudoti šią progą, nuo to priklauso Europos augimas, konkurencingumas. Uh, ir mūsų teritorinė socialinė sanglauda. Taigi, štai dėl ko mes šiuo metu pasiūlėme šią sistemą, kuri yra skirta 20-25 metams e, kuri skirta tikslams 25 metų. Taigi mes tikimės, kad visi turės tinkamą junglumą ir kad e, tas junglumas bus vienodai gerai paskirstytas visoje Europos Sąjunga. Taigi tas komunikatas buvo pavadintas junglumas konkurencingai bendrai e, skaitmeniniai rinkai link Europos gigabitų, e, gigabaitų piliet, visuomenės. Ir šie tikslai turėtų uh, E, būti derinami kartu su mūsų skaitmeninė darbotvarkė, skaitmeninės darbotvarkės e, tikslais, jie yra dar daugiau apimantis. Taigi, apie ką mes kalbame? Mes kalbame apie tai, kaip galėtume, kaip galėtume atsižvelgti į žmonės ir e, bendrus socialinius, ekonominius veiksnius paskatas mokykloms, transporto mazgams ir viešosioms paslaugoms bei įmonėms, kurios naudoja skaitmeninės priemonės. Tose vietose mes norėtume, kad jungumas būtų geresnis tam, kad būtų galima prisidėti prie Europos augimo ir darbo vietų kūrimo e, Ką tas junglumas reikš praktiko? Aš norėčiau pateikti šiek tiek pavyzdžių. E, jeigu atsiras toksai, tokia prieiga prie interneto visur, e, tokiems kompiuterinės tomografijos nuotraukos padarimas su daug um, pagreities. Jeigu dabar jį padaroma per 14 minučių, dabar užtruks iki 40 sekundžių. Ir taip pat e, serverių perkrovimas didelėse įmonėse nuo 28 valandų e, pagreitės, jis, jį bus galima padaryti per 33 valandas. E, ir, kaip žinote, važiuojantis uh, Strasbūrą, jeigu važiuojate į Strasbūrą, ten tas junglumas skiriasi, nėra visur vienodas ir mes norėtume, kad 5G junglumas 2020 metais jau būtų, įsivyrautų ir kad tai būtų bent viename, vienos, kiekvienos valstybės dėlėme e, mieste to reikia tam, kad mūsų įmonės būtų konkurencingos. Mm, ir e, visos e, šeimos ir miestuose ir kaimuose turi turėti prieigą prie junglumo. Tai reiškia, kad turėtų, turi turėti, galėti parsiųsti bent 100 MB per sekundę. To reikia tam, kad visos šeimos turėtų prieigą prie to interneto, greito interneto ir kad galėtų atlikti visas operacijas, kurių reikia e, naudodinti savo televizoriais e, ir e, kitomis priemonėmis. Mes nenorime didinti skaitmeninės atskirties, mes kaip tik norime sujungti. Taigi mums reikia didelio pajėgumo tinklų ir štai dėl ko mes pasiūlėme būtent šį, mm, šią telekomunikacijos sistemos peržiūrą, šį paketą. Bet mums reikia bendrų Europos pastangų. E, žiūrint iš komisijos perspektyvų, E, šie politiniai tikslai, ši mm, vizija tikrai mm, yra būtina ir jai turėtumėte pritarti. Mes siūlome tris priemonės. Mm, pirmoji, apie ją kalbėjo ir ponas, ponas Junkeris, nemokama, nemokamas bevėlis tinklas. Kai mes kalbame apie iniciatyvą Wi-Fi for EU. Būtent kalbame apie e, nemokamą internetą, kuris būtų tiekamas įvairiose viešosiose vietose, šalia pastatų, bibliotekų, e, sveikatos e, mm, medicinos centrų, parkų ir, ir aikščių tam, kad galėtų naudotis tuo internetu. Ši iniciatyva taps tikrai simboliniu e, gestu e, piliečių atžvilgių ir tikimės, kad mes e, būtent per šią iniciatyvą skatinsime skaitmeninės paslaugas, jas propaguosime. Ir manau, kad žmonės tikrai džiaugsis tuo bevėliu internetu. Mes e, kalbame apie nedidelis e, sumas, e, tikėkime, kad taip pat sistema nebus biurokratiška, kad bus paprasta. 2017 metais jau turėtų šis projektas pradėti veikti ir e, žmonės galės pasinaudoti savo išmaniaisiais e, telefonais e, viešosiuose vietose. Lėšų buvo skirta 120 milijonų trijams metams, taigi tai nėra didžiulė suma, bet jeigu mes galėsime panaudoti tą sumą gerai, tai bus ganėtinai simboliška, puikia galimybė. Tikimės, kad taip mes šešiems arba nuo 6 iki 8 tūkstančių vietos bendruomenių aprūpinsime internetu iki 2020 metų ir e, maždaug 40-50 milijonų prisijungimų prie bevėlio interneto turėtų vykti per dieną. E, taigi mes tikimės, kad ta priemonė bus pasitelkta greitai ir žinoma, laikas yra labai svarbus aspektas, taigi mes tikimės, kad jūs padėsite šiai iniciatyvai. Antra paketo dalis yra veiksmų planas 5G. Aš jau minėjau, kad reikia uh, aiškaus 5G junglumo. Mes priemėme veiksmų planą, pagal kurį 5G būtų įgyventas iki 2020 metų. Pane pirmininkė, jūs jau sakėte, kad visi komiteto nariai yra patyrę šioje srityje. Mes turim pasimokyti iš patirties sukauptos įgyvendant 4G ir dabar šiek tiek pagerinti padėtį įdėgiant 5G. Mes siūlome labai aišku žemėlapį pagal tai, kaip privačios ir vietos investicijos bus paskirstytos. Ir čia jūs galite pirmiausia suprasti, kad reikės suderinti visus E, vadinamosius kelio planus ir prioritetus, kad dirbtume tuo pat, tą pačią linkmę. E, spektro e, juostas turėtume suderinti ir parengti jas 5G įdėgymui. Tai turėtų būti daroma 2019 metais per pasaulio radio komunikacijų konferenciją. Mes norime skatinti ankstyvą 5G įdėgymą stambiuosiuose urbanistiniuose rajonuose taip pat stambiuosiuose transporto taškuose ir skatiname visos Europos e, plataus masto bandymus, e, kurie išjudintų tokias technologijas, inovacijas ir jas paversų tikrais verslo sprendimais. Ir galiausiai mes kreipsimės į e, pramonę, į verslą, nes tai yra labai svarbu, mes turime dirbti kartu su jais ir paremsime valstybės narės, kad būtų atliktas reikalingas standartizavimo darbas 5G įdėgymui. Ir e, dėl pirmo ir paskutinio dalyko turime pasakyti, kad vienas iš e, e, svarbiausių dokumentų yra Europos elektroninių komunikacijų kodeksas ir BEREK reglamentas, kad įgyventume gigabitų tikslus, reikės mūsų paskaičiavimais 500 milijardų eurų investicijų per artimiausią dešimtmetį. Įvertinome tendencijas, matome, kiek investicijų jau yra numatyta ir mūsų nuomonė trūks maždaug 155 milijardų. Taigi turime modernizuoti telekomo taisyklės, kad užtikrintume, kad būtų surinkti reikalingi papildomi pinigai. Telekomų kodeksas sustiprina ir tuo pačiu remiasi dabartinėmis konkurencijos nuostatomis, kurias jūs visi puikiai pažįstate. Bet taip pat mes papildomai akcentuojame į konkuren... konkurenciją investuoti į tinklus, kad užtikrintume, jog visi suinteresuoti subjektai turėtų uh, tokias pat galimybės investuoti. E, visi žinote, jeigu esate turėję verslo, kad reikia teisinio aiškumo ir prognozuojamumo. Tik tada daromos investicijos. Pagal naują sistemą daugiau dėmesio bus skiriama e, komercinių sutarčių potencialui, įskaitant e, pagrindinius bendro investavimo projektus, kad sumažėtų sprendimų prieimėjus įkišimo būtinybę, mes norime užtikrinti, kad 2025 metų būtų sukurta reikalinga infrastruktūra. Norime e, išskirti e, kaip prioritetus tuos reglamentus, kurie skatina e, alternatyvių operatorių e, darbą. Taip pat galvojame apie e, civilinių infrastruktūrų E, išplėtimą. Turime pasirūpinti, kad operatoriai būtų atsakingi ir galėtų gerai kontroliuoti savo sprendimus dėl investicijų. Dėl spektro mes visi žinome, kad ta tema yra sudėtinga, tačiau Europos komisija mano, kad yra labai svarbu tai įtraukti į bendrąjį paketą. Ir šį kartą mes e, manome, kad bus pasirinkta teisinga dinamika ir bus pasiekta geros pažangos. Parlamentas be abejo tvirtai rėmė Europos komisijos pasiūlymus tą temą. Mes aš tai esame labai dėkingi ir tikimės, kad dabar jūs e, mus taip pat paremsite, nes e, aptariamasis dokumentas yra vienas iš pagrindinių pakete. Taip pat norime sustiprinti e, prognozojamumo jausmą investuotojų tarpe. Tikimės, kad per 25 metus bus bus nustatytas minimalus licencijos laikotarpis 25 metams pagal e, parlamento pageidavimus išreikštus dviejus metus, taigi mes norime, kad licencijos galiotų ilgiau, taisyklės įsigaliotų greičiau ir taip e, teisinė bazė bus prognozuojamesnė. Taip pat norime, kad būtų pasirinktas nuoseklesnis požiūris e, dėl prievalių apimti kuo didesnės zonas taip pat dėl e, mažų e, pastočių iš dėstymo. Norime parengti pasiūlymą, kuris būtų labai atidžiai pasvertas, bus atsižvelgta į tai, ką parlamentas jau siūlė anksčiau, bet e, be abejo jūs galėsite išanalizuoti, išanalizuoti jos skirtingas dalis. Kaip jau sakiau, šį kartą dirbame tarsi dinamiškiau ir pažangos yra pasiekta greičiau. Baigdama noriu keletą žodžių pasakyti apie tai, kas kodekse yra parašyta vartotojų labui jūsų komitetui tai labai rūpi be abejo. Ir taip pat išsakysiu, ką mes norime dėl reguliuotojų vaidmens pasakyti pagal BEREK. Tai visi žinome, kad tie e, didelio pajėgumo tinklai e, turi būti naudojami vartotojų, o vartotojai juos naudos tik tada, jeigu užteks pasitikėjimo. Taigi, naujajame teisės akte yra numatyta prielaida užtikrinti būtinai aukštą vartotojų apsaugą. Ir mes galvojame, galvojame apie vartotojų apsaugą pirmiausia, telekomų srityse, kurios dar nėra pakankamai apsaugotos. Taip pat e, tobuliname visuotinių paslaugų nuostatas. Atgyvenusios taisyklės dėl telefonų e, knygų, dėl e, telefonų būdelių viešųjų bus panaikintos, nors jeigu dar yra valstybių narių, kurios norės pasilikti, tai leisime padaryti. Ir dabar bus sukurtas įperkamas junglumo uh, susitarimas, sutartis tarsi ir visi galės pagal jį būti sujungti. Mes suprantame, kad reikia atnaujinti dabartinę institucijų sistemą, tik tada bus galima pakeisti taisyklės. Suprantame, kad kiekviena valstybė norė, turės turėti bent jau minimales kompetencijas, jai suteiktas. BEREK sutelkė telekomo operatorius ir jis turės būti, jo statusas turės būti pakeltas iki europinio. Uh, E, jis atspindės nacionalinių reguliuotojų kompetencijas, bet turės ir kitų tikslų, bendrų tikslų, tai yra pagerinti e, galutinių vartotojų e, prieigą. Vartotojai taip galės efektyviau naudotis turimą teisinę bazę. Apibendrinama galiu pasakyti, mes manome, kad bendrosios skaitmeninės rinkos galimybės turi būti atvertos visiems, o ne atskiroms visuomenės grupėms. Ir tai yra šio paketo pagrindinis elementas, vienas iš svarbiausių. Mes žinome, kad greitos plačiajuostės technologijos jau pasiekė 71 procentą, 71 procentą vartotojų, bet e, daugiausiai jos yra sutelktos į urbanistinės teritorijas. Tik 28 procentai kaimo teritorijų gali naudotis greitų plačiajuoščių ryšių. Tokios padėties negalime palikti, turime ieškoti sprendimų. Mano nuomonė, pasiūlymai, dirbant kartu su jumis, leis rasti geriausią sprendimą šiam uždaviniui. Aš jau paminėjau, uh, bevėlį ryšį ES. Jeigu norime, kad 2017 metais piliečiai jau galėtų naudoti šiuo pasiūlymu, mes turime pagreitinti e, darbą e, dėl e, bevėlio ryšio Europai. Mes tikimės, kad labai greitai bus vykdomos diskusijos dėl komunikacijų kodekso. Aš žinau, kad jūs laukite vertimų. Tikimės, kad jūs mums duosite aišku politinį signalą, kad turite gero noro, geros valios dirbti ir tada procesas paėdės greičiau. Tikimės, kad bus pasiektas politinis sprendimas iki 2017 metų pabaigos. Toks tikslas buvo išsikeltas, kai aptarinėjome bendrąją skaitmenės rinkos strategiją. Labai svarbu, kad tą padarytumėm greitai per šio parlamento kadenciją, nes kitaip mūsų įmonės ir piliečiai neturės reikalingos juridinės bazės, Europa negalės būti konkurencinga ir negalės pasinaudoti vartotojai bendrosios skaitmenės rinkos atveriamomis galimybėmis. Ogi tai dabar būtent mes norime, kad būtų sukurta gera politinė vizija iki 2025 metų. Ačiū uždėmesi ir mes mielai su jumis e, bendradarbiausime, kurdami šį paketą. Grazie a lei per questa. Labai ačiū. Labai ačiū už pristatymą, tikrai vertas plojimų. Priešimas labai aiškus ir išsamus, galiu patikinti Jūs, kad esame pasirengę komitete ir apskritai Europos parlamente pasi, pasitikti iššūkius. Nes aišku, iššūkių bus, ar jie bus reikšmingi. Manau, šiandien koordinatorių posėdėje galbūt jau šiandien nuspręsime dėl pranešėjų paskirimo, nors, kaip minėjote, vertimų kol kas nėra, mes esame pasirengę dirbti. Tad per ateinantį koordinatorių posėdį bus priimti sprendimai. Na, o dabar pradėkime nuo koordinatorių pasisakymų, po to išklausysime ponios Berė atsakymų ir po to vyks antrasis klausimas ratas. Pirmiausia, panas Katė, ačiū pirmininkė, ačiū komisijai už iniciatyvą. Manau, visi to jau gan ilgai laukėt ir turbūt e, niekas šioje salėje e, nesiginčias dėl to, kad tam, kad Europa išliktų konkurencinga ir e, lyderė pasaulyje, mes turime būti internete, turime turėti junglumą. Daugiau kalbėsiu apie tai, kas neramina, o ne apie entuzijazmą, kurį, aišku, e, jaučia visi. Svarbu, kad nepatektumėm į tokius pasus, kad pažadėtumėm kažką tai už, už nieką, kad tai būtų gyvendinta. Aišku, Wi-Fi for You iniciatyva puiku, mes už tai, kad visi turėtų belaidį ryšį, bet uh, 6 tūkstančiai iki, nuo 6 iki 8 tūkstančių centrų 500 milijonų rinkoje nėra tiek daug ir jūsų paminėtos finansavimo lėšos nėra tokios, kurių užtektų labai daugam. Mintis puikia, tačiau manau labai svarbu, kad būtumėm realistai. Dirbdami darbus ir turime realistiškai kalbėti su žmonėmis dėl to, ką, ką jie gaus, ką jie turės. Uh, Tad pirmas būtų toks būkštavimas. Aišku, jūsų išsakytas e, tikslas užtikrinti palankę aplinką investicijom, tai labai e, svarbu yra būtina. Ir e, aišku, tie, kas investuoja, turi gauti gražą, o vartotojai turi gauti puikias paslaugas už kuo mažesnę kainą tai labai svarbu pasiekti, lengva pasakyti, bet e, netaip lengva tai įgyvendinti. Iniciatyva, aišku, labai sveikintina. Ir e, jei e, kiti koordinatoriai tam pritars, mūsų frakcija tikrai, e, tikrai norėtų kuo greičiau e, paskirti pranešėjus, kad jie galėtų pradėti dirbti kaip įmanoma greičiau. E, vienas iš pagrindinių 5G elementų yra spektras. Kaip žinote, vyksta diskusijos dėl to, kaip tai turėtų būti gyventėtų ir turbūt niekas negalvoja, kad reikia iš naujo paskirstyti spektrą tam, kad 5G būtų įdėktas, nes daug įvairiose e, Europos vietose e, tas spektras jau yra paskirstytas ir valstybėse narėse nemažai galvos skausmo dėl buvo ir aišku, e, reikia praktiškai spręsti klausimus, reikia pusiausviros. Uh, Iš tiesų nieko neigiamo čia nepasakysi, iniciatyva yra puikia ir mūsų frakcija labai tai rems, visgi turime būti realistai dėl to, ką galime pažadėti ir ką galime iš tikrųjų įgyvendinti per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Dėkui. Ačiū kolegai Karensui, panas Denicai. Ačiū pirmininkė. Ir aš manau, kad e, komisijos pasiūlytas paketas e, susilauks Europos parlamente plataus pritarimo. Pirmiausia, norėčiau e, pasakyti štai, kad galų gale komisija pateikė 5G paketą, paskutinę minutę vos ne mano supratimu, kad galėtumėm pradėti, pradėti vytis JAV, piet, Mm, Pietų Azijos šalis, ypač Pietų e, Koreja, aš manau, kad koordinavimo e, procesas padės išspręsti bet kokius ginčius, kurie galėtų e, kilti dėl spektro paskirstimo, nes valstybėse narise skirtingai spektras naudojamas, ypač karinėje mm, karinėme sektorije svarbu, kad būtų konkurencija kiekvienoje valstybėje nare, kad E, kad e, kiekviena norėtų būti pirmoji, kuri norėtų pasiūlyti 5G e, junglumą. Konkurencija labai svarbu. Antrasis svarbus aspektas Wi-Fi for You projektas puikia iniciatyva, bet esmė glūdė detalėse. Ir iš tiesų paskirstimo mechanizmas bus labai svarbus, nes procesui labai lengvai galima pakengti Na, lėšos numatytos nedidelės, galima diskutuoti dėl to, ar pakaks to ar ne. Pirmasis žingsnis labai svarbus, aišku, jeigu jis bus sėkmingas, tai tuomet tai ves į antrą. Jau į antrą žingsnį labai svarbu, kaip vyks paskirstimas, kitaip bus sunku tinkamai valdyti procesą dėl telekomunikacijų taisyklių. Aš manu, Manau, kad pernelik didelis reglamentavimas telekomunikacijų sektoriuje na, turi neigiamos įtakos, jeigu iš ryto vietoj kavos gausime reglamentavimą, tai, ne, tai nebus geriausi vaistai bendrai rinkai. Tai jau įrodyta, aš labai atidžiai perskaičiau dokumentą. Matau, kad didinami Berek įgaliojimai. Aš manau, klausimas kyla dėl to, kas bus atsakingas už strategiją. Aš manau, kad komisija turėtų parengti strategiją ir, ir politiką, o BEREK bus e, atsakinga už praktinius aspektus. Nes e, jau buvo pavyzdys, kaip e, BEREK blogai gyvendino ir valstybėse narėse 4G dėgymo procesas tapo sunkesnis, tam prireikė dvigubai daugiau laiko negu įprastai būtų reikėję. Komisija tai puikiai žinojo, tačiau e, galų gale praktiškai nieko nebuvo pasiekta. Berek nenorėjo pris, prisimti atsakomybės dėl 4G dėgymo kaštų. Jeigu tai pasikartos, tai atsitiks taip, kad strategija kažkur tai kitur bus kuriama ne komisijoje, ne, ne Europos parlamente. Ta reikėtų labai aiškiai apibriežti. Ir um, BEREK turėtų labai atsargiai tai reglamentuoti. Na, o be viso, be viso to, ką paminėjau, noriu tik tai palinkėti sėkmės ir galite pasikliauti mūsų paramą. Děkuji, paní předsedající. Já bych se také připojil k tomu poděkování. Ačiū pirmininkė. Norėčiau e, prisijungti prie e, kolegų padėkų už e, įžanginį žodį, už tai, kad apibrėžėte kontekstą to, ką daro komisija. Aišku, Europai reikia junglumo ir iš tiesų pasiekėme jau dabar ribą internetinės spartos. Reikia apriepti didesnę teritoriją, reikia mums didesnės apriepties. Esu pranešėjas atsakingas už SF e ir Turiu paminėti, kad pradėjome nuo puikios minties, o iš to liko tik tai 10 procentų. Iš tiesų buvo sunku patenkinti lūkesčius, sunku gyveninti visą idėją. Iš tiesų turime e, atsargiai vertinti tai, ką sugebėme. Iš tiesų telekomunikacijų sektoriui reikia tam tikro apibrieštumo reglamentavimo požiūrių, reglamentavimo sistemos požiūrių ir tikiuosi, kad tai, ką mes e, parengsime, e, pakaks e, tam, kad sektorius galėtų planuoti, kad galėtų įsivaizduoti, koks bus reglamentavimo režimas, kad vėliau to nereikėtų keisti. Aišku, reikia stiprinti perdavimo tinklą kita vertus turime būti atsargus. su tuo, kaip panaudojame viešasias lėšas, valstybinės lėšas. kad nesukurtumėm tokio režimo, kai bus ribojamas augimas dėl to, dėl to, kad tam naudojamos viešosios lėšos. Kartais geriau yra viską perduoti į laisvosios rinkos rankas. Ir kai teikiame paramą, planuojame valstybinių išteklių biudžetus, turime aiškiai apibriežti savo vaidmenį, kadangi kartais biudžeto numatymas gali viską riboti. Aišku, būtų gerai viską e, suderinti, sujungti į paketą, jeigu taip galima pasakyti, ir tai mums padėtų spręsti spektro klausimą. Tačiau, aišku, galimi sunkumai dėl to, kad spektro paskirstimo pro klausimas sprendžiamas valstybių narių lygmenių. Visgi turime galvoti apie tai, kaip tai spręsti ateityje. Ačiū už įžanginį žodį ir e, tikiuosi, kad visos iniciatyvos lems didesnį ekonomikos e, augimą ir e, visa jūsų paminėta veikla, tokios iniciatyvos kaip Wi-Fi for You, padės toliau plėtoti tinklus apskritai. Dėkui. Grazie a lei, la parola alla collega Kall. Dėkuoju, žodis e, ponė Kalas. Uh, uh, for... Dėkuoju, dėkuoju komisijai už e, pasiūlymą. E, mes vertiname teigiamai šį jungtinį požiūrį ir turime šiek tiek klausimų. Visų pirma, dėl spektrų. Mes suprantame, kad 700 megabaitų Klausimas buvo sudėtingas. Kokie jūs planai dėl ateities? Na ir toliau dėl BEREK, dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos. Tikrai reikėtų daugiau Europos stebėjimo, todėl kad pastaruoju metu labiau žiūrima į nacionalinius interesus ir niekas nedalizuoja Europos e, ligmens, Europos bendrojo požiūrio į pasiūlymų įgyvendinimą. Manau, kad šis aspektas yra svarbus. Na, o dėl konkurencingumo telekomunikacijų rinkoje. Aš teigiamai vertinu šį požiūrį, bet taip pat turėčiau ir klausimą. Matau, kad e, yra. Uh, daug e, susietų pasiūlymų, daug pasiūlymų kai yra pateikiami paslaugų paketai. Ar jūs analizuojate ir tokius, tokios pasiūlymus, ar nenukentėję mūsų pajėgumai? Na, o dėl tų susietų paslaugų ir dėl 112 paslaugos naudojimo. Norėčiau sužinoti, kaip tai praktikoje veikia. Jeigu, tarkim, nėra tinklo, galima vis tiek skambinti tuos greitosios pagalbos. E, tas, tarnyb, tas tarnybas su jomis galima bandyti susisiekti, bet ar tikrai gali veikti telefonas ir be tinklo, nes be interneto, ko gero, vis tiek tas numeris neveiktų. Taigi ką tokiu atveju žmonės darytų, reikėtų juos nuraminti. Taigi tokie būtų klausimai ir dėkoju iš anksto Jums už bendradarbiavimą. Dėkoju, kolega Reimond. Dėkoju. E, šis projektas, e, komisijos pristatytas projektas yra labai svarbus ir e, tikiuosi, kad mes pasieksime pažangos šioje srityje. Neseniai konstatavome, kad yra sunku užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos ir kaimo vietovėse, kad tinklai būtų geri. Mes tai žadėjome žmonėms ir yra tikrai nemažai Europos vietovių, kuriuose šios paslaugos dar nėra teigiamos. Mes negalime savo to leisti, taigi reikėtų tikrai žengti šį žingsnį į priekį. Ir tikrai labai gerai, kad Ta ryšių reguliuotojų institucija būtent tą žingsnį žengia ir siekia subalansuoto, subalansuotos sistemos įsivyravimo ir skiria dėmesį taip pat ir dažniams, kad būtų galima išspręsti problemas Europos lygiu. Vis dėlto kai kuriais atvejais nėra paaisoma tinklo mm, dažnių ir nacionalinių lygių. Taigi labai svarbu, kad parlamentas ir komisija bendradarbiautų. Šis e, projektas yra svarbus dar ir todėl, kad mes kalbame apie viešuosius interesus, e, komunikavimas, e, ryšiai, internetas yra vieš, susijęs su viešaisiais demokratiniais interesais. Tai pasakytina ir apie srautus. Šis e, projektas labai ambicingas e, ir mes tikrai daug ko iš jo tikimės. Toliau koordinatoriai kolegė Kapel. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už šį pristatymą. Mes tikrai laukiame šio dokumento ir tikrai pritarėme tai. E, gigabitų visuomeniai ir labai greitam internetui. Uh, Tam, kad tas internetas atsirastų valstybėse narėse, tokiuose kaip pavyzdžiui Austrijoje, e, reikia plačia juošio interneto. Mes dažnai ilgai diskutavome apie tai, kaip bus sumokama, kas sumokės už tą internetą. Valstybės narės taip pat turėtų prisidėti prie šio projekto ir reikia greito interneto ir kaimo vietovėse. Nes jeigu norime užtikrinti junglumą, elektroninį judumą. Būtent to, tokio interneto reikia ir kaimo vietovėse, ne tik miestuose. Dėl to reikės didelių investicijų. Na ir pasinaudosiu progą, e, pasakysiu, kad Europos strateginių investicijų fondas tikrai galėtų pasitarnauti šis projektas galėtų būti finansuojamas iš privataus ir viešo, vieš, viešo bendradarbiavimo mm, e, finansų. Ta pati pasakyčiau ir kalbant apie 5G tinklą. Europa neturėtų nusileisti, tarkim, Šiaurės Korejai, Šiaurės Korejai Pietų Korejai. Pietų Koreja dabar e, jau daug pasiekė 5G srityje. Taip pat mes turėtume suderinti ir spektrą. dažnių spektrą kai mes važiuojame, tarkim, į Strasbūrą kiekvieną kartą, matome, kad e, susidurime su problemomis naudojantis mobiliaisiais e, e, telefonais. Dvidešimt milijonų, man rodos, nedidelė suma, jeigu norime tikrai apimti visas tas, e, visus tuos e, gyventojus, jeigu norime ir jiems užtikrinti prieigą prie paslaugų. Na ir yra tokių miestų, kuriuose jau yra teikiamas e, laisvai prieinamas internetas, bet buvo pasitelktos tam tikros priemonės, uh, pagal kurias buvo teigiama, kad tie miestai nesielgia teisingai ir pažydžia konkurencijos taisyklės. Mes turėtume kaip tik skatinti ir remti tokius miestus. Reikėtų siekti vienodumo. Taip pat yra daug galimybių investuoti. Tai gali padaryti ne tik pramonėje, Na, kalbant apie vartotojus, reikia užtikrinti ir saugumą. Reikėtų taip pat stiprinti telekomunikacijos teisės aktus. Dėkoju. Taigi išklausėme e, visų koordinatorių nuomonę, buvo išsakyta šiek tiek abejonių. Dabar suteiksiu e, žodį poniai Būrė, kad ji galėtų pirmą kartą atsakyti. Dėkoju visiems koordinatoriams, dėkoju už jūsų paramą. Manau, kad e, tai, ką mes išgirdome, pabrėžia, kad mūsų paketas e, yra geras, yra jame gerų elementų. Bet e, manau, kad dar turėtume aptarti, ar mes teisingai vertiname pusiausvyrą dėl Wi-Fi for EU projekto. Žinoma, Karim, mes tikrai turėtume rinkti lėšas, nes jų tikrai neužtenka. Ir jūs esate taip pat e, teisūs, kad dar reikia išanalizuoti detalės. Bet svarbiausia pradėti, judėti. Aišku, su 120 milijonų mes visos situacijos nepakeisime, bet svarbu, kad žmonės pamatytų, kaip ši sistema veikia praktikoje ir kad uh, procesas prasidėjo. Uh, 120 per 3 metus tai nėra daug, bet reikia pažiūrėti į bevėlių, bevėlio tinklo technologijų kainą. Tai nėra labai daug. Ir tokia įranga, pavyzdžiui, kainuoja 200 arba 500 eurų vien, vienam punktui Taigi, iš esmės kainuoja nedaug ir jeigu mes panaudosime šias technologijas gerai, galėtume pasiekti gerų rezultatų. Galbūt lėšų reikės daugiau, bet turime visų pirma parodyti, kad tą 120 milijonų panaudosime gerai. Visų pirma, turėtume atsargiai vertinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir vietos institucijomis. Ir žinoma, reikia gerai paskirstyti E, tinklą, bet taip pat reikėtų užtikrinti ir infrastruktūros kokybę. Taigi turime įstikinti, kad tie, kurie dirbs su tą infrastruktūra, tikrai tinkamai atsižvelgs į išlaidas ir stengsis užtikrinti įrangos kokybę. Dėl veiksmingumo, na, pris, pasakysiu tai, ką sakiau pradžioje. Reikėtų siekti paprastumo ir greičio. Jeigu mes pasitelksime voucherių sistemą, na, 20 tūkstančių eurų vienai bendruomeniai, tai nėra daug ir e, tikrai mes galėtume pasiekti gerų e, rezultatų. E, be, pasinaudodami tais e, Mm, šią sistemą ir e, tikėkime, kad e, ji bus ir kokybiška. Dėl investicijų, žinoma, jūs teisūs, tikrai reikėtų daugiau investicijų, bet taip pat reikėtų ir um, um, efektyvių, efektyvių rentabilių paslaugų. Žinoma, vartotojai nori mokėti už paslaugą ne per daug į tai reikėtų dar atsižvelgti, reikėtų siekti pusiausvyros tam, kad ir operatoriai turėtų pakankamą lėšų investicijoms, bet tuo pat metu teiktų ir aukštos kokybės paslaugas. Na, dėl dažnio spektro. Jūs teisingai kalbate apie tai, ką jau turime. E, e, reikėtų užtaisyti vis dėlto klaidas, nereikėtų kartoti jų ir dėl pon, ponios Kalas. Aš dėje neturiu e, stebuklų. stebuklingos lasdelės ir negaliu visko išspręsti per sekundę, bet turime įtraukti taip pat ir institucijas, kurios galės e, padėti įgyvendinti šios projektus. Bet reikėtų taip pat išspręsti tam tikrus klausimus susijusius su e, ilgiais, su dažnių ilgiais ir jų e, paskirimu. Na, dėl BEREK. Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos. Jūs žiūrėjote į tai skeptiškai ir uh, Mums reikėtų pasinaudoti šių e, reguliuotojų techninę patirtimį. Žinoma, teisėkuros e, e, sistema yra kuriama par parlamente, komisijoje. Komisija turi prisimti savo atsakomybę, bet tie reguliuotojai taip pat turėtų bendradarbiauti tam, kad galėtume pasinaudoti jų patirtimi ir tikėkime, kad išvengsime tos situacijos, kurią minėjote jūs. Taip pat, kaip ir jūs sakėte, reikėtų labai aiškiai apibriežti, ko mes iš jų reikalavome, ko mes iš jų prašome. Pane Kalas, jūs klausėte apie paketus, paketų, paslaugų paketus. Tikrai daugelis vartotojų jų, juos perka ir gali būti tam tikrų su konkurencingumu susijusių e, klausimų, bet reikėtų atsižvelgti į vartotojams taikomas taisyklės. Mes dabar jas tengiame plėsti tam, kad būtų apim, apimti ir šie paketai. Ir tam, kad būtų atsižvelgta į galtinių vartotojo e, lūkesčius. Jūs minėjote taip pat galime pasinaudoti ir e, tais. Uh, numeriais, kuriuos e, reikia rinkti, kai atsitinka nelaimė. Mes e, norėjome iškumo ir šioje srityje, jeigu susipažinsite su mūsų pasiūlymu, e, pamatysite, kad visi tie, kurie skambina tais pagalbos telefono numeriais, ne tik nacionaliniais numeriais, jie visi turi pri, galėti pasinaudoti tomis paslaugomis. Na ir dabar taip pat mes e, norime pasitelkti ir tam tikrą apsaugos e, mechanizmą, kuris veiktų, jeigu neveiktų kiti e, numeriai. Bet manau, kad apie tai dar turėtume pagalvoti, padiskutuoti. Ponas Reimon, jūs kalbėjote apie kaimo junglumo svarbą. Uh, bevėlį tinklą. Norėjau pasakyti, kad e, mes jau dabar e, turime e, paketą, kuris yra skirtas universaliosioms paslaugoms. Reikia susipažinti ir su juo. Ir labai svarbu, kad tie, ta pas, pagrindinis junglumas būtų užtikrintas visiems. Na ir Taip pat buvo užduotas klausimas apie kainas, apie bevėlio interneto kainas. Nu, manau, kad jūs teisi, keldama šį klausimą. Dėkuoju Jums už paramą. Sì, grazie, grazie, l'ha fatto. Dėkuoju. Pilar del Castillo. Muchas gracias, eh, Presidenta. Yo quiero empezar por agradecer también a la Pone pirmininkė, ačiū. Noriu padėkoti Europos komisijai už šiandienos prezentaciją. Iš tiesų pridurti nedaug ką ir galime, nes ši diskusija pirmoji ir koordinatoriai pristato savo pozicijas, paprastai apžvergia skirtingas nuomonės, bet iš esmės mes aptarėme visus pagrindinius klausimus. Taigi dabar kyla klausimas, kada parlamentas padarys jam tenkantį darbą šią temą. Nereikėtų dar daugiau atidėlioti, negu kad reikia. Nes mums skaitmeninė rinka yra būtina, kad paskatintų bendrąją rinką ir ekonomiką taptų konkurencinga pasaulinėje arenoje. Apie taigi čia kalbame. Junglumas yra pagrindinis elementas, kaip jūs pati sakėte, šiame pakete. Aš e, nežinau, ar dar ką galėtumėm pridurti ir daugiau jūsų laiko nebeikvosim. Uh, bet labai svarbu, kad parlamentas pradėtų kuo greičiau dirbti. Mano nuomonė pasirinkta labai gera bazė ir joje e, parlamentas galėtų gana ženkliai prisidėti prie e, komisijos e, pastangų. Aš girdėjau, kad skirtingų frakcijų koordinatoriai bendrai pasisakė palankiai apie šį komisijos pasiūlymą. Aš esu tikra, kad kad dėl to diskusija čia parlamente palengvės. Labai ačiū ir sveikinu parengus tokį dokumentą. Pone Kumpula Mantra, ačiū ponė pirmininkė. Ir aš džiaugiuosi, kad yra siūloma suteikti visiems įperkamą pagrindinį interneto ryšį. Ir džiaugiuosi, kad komisijoje dabar vėl pradėta kalbėti apie uh, Europos visuomenės skaitmeninį susiskaldimą. Jeigu pakeisime sistemą, mes e, prisidėsime prie bendrosios rinkos sukūrimo, tai yra pagrindas ir vartotojų rinkos pasitenkinimam. Todėl turiu pasakyti, kad man labai patinka tai, kad yra bandoma sukurti Wi-Fi Europoje beilį ryšį Europoje. Matome, kad skaitmenėjimo idėjos yra pasiūlytos ir duomenų bazės sukurs nemažai galimybių vartotojams. Kyla vienas klausimas, kodėl ITRE e, apie tai nebuvo kalbėta. Aš bijau, kad yra dabar paskaičiuota, kad e, atsiras kažkokių kitokių e, tarifų ir galų galės skambinti į kitą valstybę vis tiek bus pakankamai brangu. Telekomunikacijos, aš tai galiu vardinti kaip pramonę, nes šis rytis auga visoje Europos Sąjungoje. Prisiminkime jos tikslą. Infra ir junglumas yra pagrindas kitoms pramonėms rūšims plėtotis Europoje. Kaip sakiau, tai naudinga ne tik pavieniams vartotojams, bet ir mažoms ir vidutinėms įmonėms, startuoliams, kad jie kurtų naujoves skaitmeninėje srityje Tai atveria daug verslo galimybių vidaus rinkoje ir valstybėse narėse atskirai. Taip pat turime galvoti ir apie globalėją perspektyvą. Nepamirškime šio tikslo. Tai mums reikalinga, kad mūsų, e, rezultatai duot, mūsų veiksmai duotų rezultatų ir kad būtų pasiekta pusiausvėrai ir parengta gera dirba investicijoms. Tada ir kiti galės aukti ir tap, jausis konkurencingi Europoje. Kaip aš jau sakiau, e, koordinatoriai e, koordinuojant sistemą Mes turime uh, aptarti viską, ką pasiūlė komisija, komitetas turi aptarti, uh, kur būtų galima sumažinti reglamentavimo mastus. Aš žinau, kad komisija gerai padirbėjo, bet ir mes dar turim komitete apie tai pagalvoti. Dėl prognozojamumo tai pramoniai nepaprastai svarbu. Uh, Visi pripažįsta, kad 5G turi plisti labai greitai. E, pripažįstame ir tai, kad 4G atžvilgių pridarėme labai daug klaidų ir dabar kiti žemynai yra žymiai pažangesni negu mes ir Europa atsiliko inovacijų srityje. Kodėlgi dabar yra e, taip suskaldytas, pro, suskaldyta produktų gamyba, turinys kuriamas e, Europoje, mašinos Azijoje, o jungiamosios dalys Amerikoje. Turime viską sutelkti į Europą. Prego. Ačiū. Tereza Griffin. Uh, thank you, Patricia. Ačiū Patricija ir dėkoju komisijai. Man jūsų prezentacija suteikė labai daug uh, gaivaus oro ir girdėjome daug aiškios informacijos. Be abejo, mes ją politiškai paremsime. Aš turiu garbės atstovauti Aurijos šiaurės vakarams. Tarp jų yra Mančesterio ir Liverpoolio miestas. Ir tokių bendruomenių kaip Češyras, Lankašyras ir Kambrija e, įtakingumas yra labai svarbus. Tai, kad mes dar neturime visapusiško bevėlio ryšio tose miestuose yra didelis pralaimėjimas. Mes turime veikti šioje srityje. Džiugiuosi, kad jūs apie tai kalbėjote. Jūs taip pat paminėjote sveikatos apsaugą. Keletas politikų šiame parlamente vis dažniau ir dažniau kalba apie prieigą prie uh, E, sveikatos apsaugos paslaugų per bendrąją skaitmeninę rinką. Kaip būtų galima pagerinti e, prieigą prie medicinos sistemos per elektroninės sistemas, kad niekas nebūtų pamirštas. Mes turime e, stengtis pagerinti ryšį su visuotinių paslaugų sistema ir piliečiams turi internetas būti prieinamas. Teisinis aiškumas būtinai reikalingas, kuriant um, prielaidas rinkai. Bet vienas dalykas man sukėlė šiokių tokių abejonių. Jūs sakėte, kad visiems reikia turėti deramą junglumą ir turime būti geriausi pavyzdžiai visiems. Ir mes turėtumėm e, pasistengti, kad pavienių gerų pavyzdžių nebūtų. Visi mūsų piliečiai turi tarnauti ger, kaip geriausi pavyzdžiai, turi veikti kaip geriausi pavyzdžiai. Sakėte, kad yra daug klausimų vietos savivaldybėms. Labai svarbu uh, kad šis rytis būtų svarstoma per EFSI, per struktūrinių fondų perspektyvą. Bet labai svarbu dabar jau suvokti, kad savivaldybės turi veikti e, nelaukdamos, ne kažkada ateitie, o dabar. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija pateikė tokį projektą ir Junktinė karalystė dar juo naudosis. Ir tarp kitko dabar galiu pasakyti, kad labai išpopuliarėjo. E, kaip ta, Taženklės UK, Wi-Fi UK. Uh, Ponaras Hokmark, ačiū komisijai už uh, prezentaciją. Labai uh, sąžininga būtų pasakyti, kad jūsų pasiūlymą čia palankiai priimame. Tai priklauso uh, nuo kelių priežasčių. Visi suprantame, kad tai, e, kas varstome, yra būtinas priimti sprendimas. Kitas dalykas. Europos komisija dažnai prižada visiems viską, ko nori. Pateikiamas labai platus vos ne visų pageidavimų sąrašas. O žinome, kad realybėje reikia ieškoti prioritetų. Daugelis iš mūsų ir uh, mano kolegos, ką tik kalbėjusiai, sakė, kad turime išlaikyti uh, lyderio vaidmenį 5G požiūrių. Tik tada Europos ekonomika išliks novatoriška ir konkurencinga. Dėl to labai svarbu galvoti apie vartotojus ir e, pramonę bendrai, kaip sukurti gerus teisės aktus, geras reglamentavimo sąlygas, kad jos pritrauktų investicijas ir skatintų inovacijas. Būtų gerai išgirsti iš Europos komisijos šiandien ir galbūt vėliau E, ką ji galvoja apie tai, ką svarbiausia yra padaryti. Jeigu bandysim viską nuveikti, neišskirsim jokių prioritetų, tada nieko nebus padaryta, nebus nei vieno prioriteto. Ir neretai susikerta interesai įvairiausio pobūdžio. Todėl labai svarbu, kad mes kuo greičiau užtikrintumėm E, deramą dažnių tiekimą. Labai svarbu tai investicijoms, labai svarbu užtikrinti, kad galėtumėm e, dalintis tinklais ir optiniais e, kabeliais, bet visi turime suprasti, kad reikia išsiskirti prioritetus nes kai kuriuos klausimus reikia spręsti skubiau negu kitus. 5G reikšmė yra nepaprastai svarbi. Mes negalime iš karto pradėti sakyti, kad 5G bus nemokamas, viskas kainuos pinigus, o kad pritrauktumėm investicijas, reikia sukurti geras sąlygas rinkoje investuotojams. Ačiū kolega Hokmar, toliau rodė. Labai ačiū. Mm. E, ačiū, kad suteikėt man žodį, bet laiko neturim labai daug. E, ačiū komisijai už pasiūlymą. Ir aš manau, kad šis planas yra geras. Mes turime išsikelti ambicingų tikslų bet aš nesu visiškai tikras dėl siūlomų priemonių. Aš nežinau, ar jos iš tikrųjų prisidės prie efektyvaus tinklų sėkimo. Išskirčiau dvi svarbiausias rytis. Pirmiausia, jeigu norime sukurti kažką panašaus kaip 5G sistemą e, įsivaizduojamoje ateityje, tada mes turime parengti žymiai e, toliau siekiantį planą spektro Europoje suderinimui. Būtent e, tą turbūt norėjo pasakyti ir kolega Hokmargas. Turim kalbėti apie junglumo sistemas per, 300, per 700 MHz sistemą. Jeigu norime, kad 5G veiktų, tai yra būtina. Jeigu 5G veiks, tada taip, mes skaitmeninėme pasaulyje tapsime geriausiais pavyzdžiais. Taip pat kitas dalykas, kurį labai svarbu pabrėžti, kad e, jeigu nebus pakankamai e, investicijų į infrastruktūrą, bus rimta problema. Į infrastruktūrą turi būti dedamos milžiniškos investicijos. Todėl aš gana skeptiškai vertinu apie tą planą bevėlis ryšys visai Europos Sąjungai Aš manau, kad turėtum galvoti apie kitokius planus. E, net e, ne tik dėl to, kad e, ekonomiškai nepasteisins, bet netgi konkurencijos principas gali būti palengtas. Aš greičiau, kad sakau, kad reikia kalbėti apie investicijas infrastruktūrą. Mes turėtumėm pasirūpinti, kad būtų pakeista struktūrinių fondų veikimo tvarka. 450 milijardų eurų pagal e, infrastruktūros bendrai planą e, prisidėtų prie skaitmeninės e, rinkos plėtimo, bet to tai leistų sukurti darbo vietų mūsų visuomenėje. Todėl mes turėtume kalbėti apie drąsesnį žunglumo planą Europai ir jos kaiminėms regionams. Tai bus nepaprastai svarbu, kad Europa taptų e, augimo varikliu tarnaujančių piliečiams ir kuri sukurtų e, socialiai saugias darbo vietas. Mes turėtume aiškiau pagalvoti, kaip su kurti deramą infrastruktūrą Europoje. Tam reikia pinigų. Todėl valstybės narės ir mes Europos lygmenių turime sutelkti jėgas ir suderinti dažnių e, tinklą. Stenkime pasiekti tų tikslų, dėl kurių esame susivienyje. Ačiū. Grazie al collega Rode. La parola ora a Cristoforo. Prego. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας. Ponas Kristoforų, ačiū. Dėkuoju Connect generalinio direktorato atstovių iš puikia prezentacija, nes tai yra vienas iš nedaugelio momentų, kai Europos komisija uh, galime demonstruoti, jog žingsnių lenkia Europos parlamentą, tarsi įgyvendina Europos parlamento sprendimus. Tai suteikia puikią viziją šiai sričiai. Tačiau be abejo, e, sprendimai turi būti gyvendinti, tapti realybę. Jau daug kartų esam sakę, kad prieiga prie interneto yra pagrindinė žmogaus teisė ir negalim užkirsti kelio e, naudotis tą teisę niekam. Dabar egzistuoja didžiulis atotrukis E, tarp kaimo teritorijų, salų, pavyzdžiui, ir miesto teritorijų. Jauni žmonės neturi galimybės e, naudotis junglumu, nes galbūt neturi pakankamai pinigų, o galbūt e, tiesiog nėra interneto ryšio. ES kartais milijonus, milijardus skiria kitoms pasaulio dalims, vietoj to, kad padėtų e, savo ES kai kurioms vietovėms įsidėkti interneto ryšį. Negalime taikyti su tokiu dalyku, kad ES atima iš žmonių pagrindinę teisę į bevėlį ryšį. Aš visiškai sutinku su projektu Bevėlis ryšys ES, bet tam reikia pinigų. Milijonų milijonus skiriame projektams, kurie kartais neduoda jokios naudos. Aš manau, kad jeigu duotumėm 120 milijonų trejams metams, apie kuriuos jūs kalbėjote, e, nieko dar negalėtumėm padaryti. Tai būtų pirmas žingsnis, bet biudžetas turi būti žymiai didesnis. Šioje srityje ES gali pakeisti padėtį. ES e, sprendžia tiek daug problemų, visi ją kritikuoja, tačiau ji gali pažaboti skaitmeninę ekonomiką jeigu bevėlis ryšys Europai bus įgyvendintas ir taps realybė, tada padėtis Europoje pasikeis. Pažiūrėkite į Marką Zuckerbergą, kuris įsteigė Facebooką. Jis sako, kad gali bevėlį ryšį suteikti toms pasaulio zonoms, kuriuose nėra dar interneto. Jis pavienis žmogus tą daro, o ES to nedaro. Ne Europos ateitis e, slypi skaitmeninėje ekonomikoje ir aš tikiuosi, kad mes dar galėsime naudotis jos vaisiais. Turiu pasiūlymą, Europos parlamentas kartu su Europos komisija balsavo, kad būtų suteikta e, kelionės traukiniais kortelė jauniems žmonėms, bilietas tarsi, kad galėtų nemokamai keliauti po visą Europos Sąjungą. Aš manau, kad nemokamas e, bilietas naudotis bevėlių ryšių ar tokia kortelė jauniems žmonėms irgi būtų labai vertinga nes keliaudami po Europą jauni žmonės galės naudotis internetu, matyti, ką daro ES. Tai daryti turbūt net yra lengviau negu keliauti traukiniu po ES. Manau, kad e, tokios nemokamos kortelės idėja būtų labai gera ir naudinga jauniems žmonėms. Nuo pat pradžios mes remime e, komisijos pasiūlymą, mes paremsime jūs nuo pradžios iki galo. Bet mūsų nuomonė 120 milijonų eurų yra lašas jūroje, turim didinti tą sumą, reikia įgyventi kuo daugiau bandomųjų projektų. Būtų labai gerai taip pat įgyvendinti idėją suteikti bevėlį ryšį nemokamą periferinėse teritorijose ir jaunimui ypač. Tai yra padarytina. Ir e, tai yra padaroma. Ir jeigu Europos, Sąjung, Europos komisija imsis deramų veiksmų, viskas bus padaryta. Ir tada Europos Sąjungos vaidmuo jaunų žmonių akise išauks. Ačiū. Martina Weber kitam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau jūsų paketą padalinti dvi dalis. Pirmiausia, 5G e, e, konkurencingumas, labai daug kolegų apie tai kalbėjo, tą turim akcentuoti, pažangos reikia greičiau ir reikia daugiau dėmesio skirti šiam projektui. Ta pati galim pasakyti apie greitą interneto ryšį kaimo teritorijose. Daugiau dėmesio tam reikėtų skirti. Kita tema jau buvo paminėta šiandien. Naudingumas žmonėms. Jūs šiek tiek apie tai kalbėjote, kalbėjote apie socialinį ekonominį aspektą. Norėčiau, kad jūs tiksliai pasakytumėt, ką turėjot galvoje. Ar norit pasakyti, kad e, Europos piliečiai, Europos žmonės turėtų būti skatinami daugiau tuo naudotis. Pusantro milijardo per metus kainuos ta suma. 21 milijardas trims metams. Ne, nepakanka tiek pinigų, jeigu siekiam geresnės pusiausvyros Pati pasižiūrėkite savo išvardintus tris punktus, pamatysite, kad tos pusiausvėros trūksta. Su tais pinigais mes galėtumėm pabandyti susigražinti žmonės į savo pusę įgyvendinant Europos projektą. Manau, kad čia tobulėjimui dar e, erdvės labai daug. Turime siekti daugiau pusiausvyros, aiškiau išsiskirti prioritetus, daugiau turi būti padaryta 5G srityje. Tai yra nepaprastai svarbu pramoniai. Taip pat turim kalbėti apie automatinį keliavimą ir panašiai greičiau reikia dirbti. Ponas Kelė. Ačiū. Aišku, tai, ką sakėte, pasitikta vienbalsiai. E, Iš tiesų, tai, ką jūs sakėte, labai prasminga, tai būtina ir ypač jeigu norime pasiekti tikslų, būti konkurencingiausiais pasaulyje, taip pat jeigu norime atgaivinti kaimo vietovės ir aišku, to nepadarysime be plačiajuoščio ryšio, be laidžio ryšio visoje ES. Viena, ką turėtume padaryti, tai iš tiesų parengti realų planą skirta kiekvienam e, regionui, e, tarkim, 18-20 ir pasakyti tam kiekvienam regionui, kad jūsų e, regionas turės modernų būtiną ryšį tam, kad galėtumėt apskritai funkcionuoti skaitmeninėme pasaulyje. Ir kalbant apie kitą finansinę perspektyvą, turėtumėm gauti įsipareigojimų iš valstybių narių, numatyti biudžetą tai daryti. Na, dabar Davidas Cameronas nebėra premjeras ir iš esmės jis buvo atsakingas už tai, kaip viskas vyko iš šiol, tai dabar galbūt bus daugiau realizmo dėl to, ką Europa galėtų nuveikti, kas ekonomiškiau. Uh, negu kad, e, tarkim, valstybės narės ES veiktų visiškai e, atskirai. E, tai tą mes turėtumėm siūlyti. Ko galėtumėm pasiekti, pavyzdžiui, mano nedideliam miestelė buvo sukurtas centras buvo įdėktas ten plačia juostas ryšys ir ta, tai transformavo tą miestelį. Ir aišku, jeigu tai būtų galima pakartoti ir kitur, tiražuoti kitur, būtų atgaivintos kaimo vietovės. Taigi sveikinu naujus pasiūlymus, manau, kad tai, ką kolegos sakė apie 5G e, e, technologiją, labai pagrista yra. Ne, iš tiesų, Tai būtų e, didžiulė paskata, kad ir kokiu terminu čia tai pavadintumėm, svarbu įgyti tą pagreitį nes, e, e, nes būtent to reikia ir reikia, reikia numatyti atitinkamą biudžetą, kad būtų galima tai gyvendinti ir mes tai remsime. Ačiū ponui Keliui. Ponas Virkonen. Pane Virkonen. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijai už pasiūlymą. Manau labai svarbu, kad e, tai skirtumėm dėmesį, kad pasavė vietose skatintumėm investicijas infrastruktūrą. Aišku, e, kolegos e, e, ragina, kad būtų daugiau mobiliaisiais tinklais perdodama duomenų ir akivaizdu, kad pralaidumo paslaugoms ateitie nepakaks. Ir aišku, nėra vieno kurpalio sprendimo, reikia skirtingų priemonių skirtingose regionuose, kad būtų galima skatinti investicijas, bet svarbu, kad susitelktumėm į infrastruktūrą, nes mums dabar reikia e, spartaus junglumo visoje Europoje, vairiose. Uh, nes rytis jas e, kartu kalbame apie saugumą. Akivaizdu, kad vartotojams e, reikia saugios aplinkos skaitmeninėme pasaulyje, turime būti atsargus kad e, pernelyg daug nereglamentuotumėm RT srities Europai reikia subalansuoto požiūrio, reikia pusiausviros tarp reglamentavimo ir, ir lankstumo. Laisvė ir saugumas neturi, neturi kirstis. Tai turėtų prisidėti prie to paties tikslo. Tai yra pramonės ir paslaugų skaitmenimo. Jeigu norime ekonomikos augimo darbo vietų Europoje, kad Europoje visiems būtų atviras skaitmeninis pasaulis, tai reiškia, kad Europa turi būti atvira naujiems verslo modeliams, kuriuos teikia skaitmeninimas, e, kartu ji turi būti konkurencinga ir e, reikia nemažinti e, plėtros tempo, nes aišku, junglumas padėjo skatinti verslo inovacijas, iš, iš tiesų turėtumėm būti atviri naujų idėjų skatinimui, turime skatinti investicijas į E, spartų internetą visoje Europoje. Kartu turime užtikrinti saugę aplinką visiems skaitmeniniam pasaulyje, turime būti labai atsargus, kad nereglamentuotumėm per nelik daug ir tas sektorius. Dėkui. Ačiū. Dėkuoju, mes baigėme e, visus pasisakymus, na ir ko gero lieka 5-6 minutės jums. Jūs galite atsakyti. Prašau, mm, žodis jums. Okay, thank you very much. Uh, since time is short. Kadangi laiko mažai, tai uh, kalbėsiu apie uh, pagrindinius klausimus. Regis jų buvo ke keturi, bet uh, Ačiū Jums, ačiū poniai Dekastijo už paramą išsakyti iš pat pradžio komplanatė kėlėte klausimą, kuris labai svarbus šiam komitetui ir apskritai parlamentui dėl to, kiek kiek kainuoja tarptinklinio ryšio skambučiai Europoje vicepirmininkas praeitą kartą čia lankinės sakė, e, komisija pripažįsta, kad e, skambučio kaina neturėtų priklausyti nuo to, kokia tai yra e, valstybė. Reikia pasimokyti ir reikia kainų nuseklumo. Ar, iš tiesų iš dalies konkurencinis spaudimas viską išpres ir aišku, ne, nebus išvengti reglamentavimo. Vienas paketo elementas kaip tik tai yra ir skirtas skambučio užbaigimo mokesčiui, bet iš tiesų tai turi visgi ir politinės svarbos, turiu galvo šitą klausimą, čia parlamento požiūriu vertinant, buvo daug klausimų užduota dėl prioritetų, sakyta, kad nepakankamai korincingi esame, buvo keltas klausimas dėl to, kokie mūsų prioritetai. Ne, buvo pateikta e, pavyzdžių, mano Hokmarko ir, ir kiti kalbėjusi, tai minėjo, kad investicijos labai svarbios, taip pat svarbus yra spektro klausimas. Uh, tai turbūt ir būtų teisėkuros prioritetai, pažvelgtume visą paketą, tai iš tiesų nėra tik tai teisėkuros dalis, minki gėdelis, taip pat yra veiksmų, veiksmų planas, kaip tai būtų galima įgyvendinti, darant tinkamą politinį sprendimą tinkamą metu ir tiekime, kad tai bus galima įgyvendinti pakankamai sklandžiai ir greitai. Kalbame apie tokius dalykus, kuriems nereikia naujų teisės aktų, jeigu Jeigu parlamentas siūs tinkamus signalus tinkamu metu, visą tai gali būti gyvendinta. E, kitas klausimas, kur viešos investicijos, privačios investicijos, jei pažvelgtume skaičius, tai iš tiesų e, mes tikimės, kad privatus sektorius daug investuos ir viešos investicijos. E, ponas Keliu, jūs sakėte, kad turime siekti daugiau tokių investicijų, turėtų būti komisija mano, kad iš, iš tiesų reikia daugiau lėšų skirti skaitmeniniai plėtrai. Mano generalinis direktoras taip mato. Kita vertus, reikia tinkamo derinio. Turime realiai vertinti, e, kiek bus iš e, viešų šaltinių, kiek bus iš privačių šaltinių. Reikia sukurti tinkamą sistemą, kad e, būtų tos privačios investicijos mūsų norimo metu. Toliau projektas Vai Vai For You. Džiugu E, kad tai susilaukia susidomėjimo dėl to, ką mes darome, kad e, einame tinkamą linkme. Iš tiesų, jeigu pasiektumėm, kad e, tai veiktų praktikoje, jeigu duotumėm tą greitą startą, tai galbūt gausime ir vėliau papildomų lėšų. Turime būti nuoseklus, sakėte. Iš tiesų, uh, Turime būti nu, nuoseklus e, darbuose, kuriuos mes darom ir e, taip pat nuosekliai turi dirbti ir valstybės narės ir regionuose. Turbūt tiek. Dėkuoju Jums už aišku pasisakymą ir aš manau, kad mes tikrai sustiksime dar kartą gana greitai. Viso gero. Dviejų minučių pertrauka.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 Quanti anni? No, no, io no, è la mia, il mio primo periodo, sì. Vogliamo proseguire i nostri lavori? Mm? Taigi tęskime posėdį. Antras punktas, um, kitas klausimas mūsų darbo atverkėje yra taip pat labai svarbus ir jis yra susijęs su ankstesniu. Uh, Tai yra pranešimas apie Europos pramonės skaitmeninimą, kuris buvo parengtas po komisijos paketo. Nedelsdama suteiksiu žodį mūsų kolegai būti kofer pranešėjui. Ir vėliau aptarsime šį punktą ir e, mes visi. Prašau. Thank you. Ačiū, pirmininkė, kolegos. Manau, kad e, ši tema itin svarbi ES pramonės ateičiai, ES gamybos sektoriaus ateičiai. Pirmiausia, prieš pereinant prie turinio, norėčiau e, išsakyti porą procedūrinių dalykų. Uh, Dėl numatytų terminų pranešimo projektas bus atiduotas versti gruodžio pradžioje. Svarstymas numatytas sausio pradžioje, 12 sausio tiksliau, balsavimas komitete numatytas kovo, o balsavimas plenarinėje sesijoje greičiausiai balandžio mėnesį. Be to, dar turbūt reikėtų paminėti, kad IMCO ir KULT Ir kult komitetams buvo suteiktas e, statusas pagal na, taisyklę 53 plus ir tai jiems suteikė teisę dalyvauti mūsų darbo procese. Na, iš tiesų, kaip toliau pasaulyje vyks ga gamyba, priklausys nuo to, kai mums pavyks pereiti prie skaitmeninės pramonės. Esu tvirtai įsitikinęs, kad Europoje yra geros, teigiamos sąlygos, dideli pajėgumai, tačiau Mes šiuose lenktynėse dėl lyderystės pozicijos galime na, tikėti sėkmės ir tikėti sėkmės sėkmingai transformuojant savo ekonomiką, jeigu, me, jeigu uh, veiksime ES e, lygmenių, kaip komisijos narys Tingeris e, yra sakęs ne kartą. Ir turbūt tai reikia, kart, reikia kartuoti dar ir dar kartą, kad jeigu neturėsime E, koordinuotos europinės strategijos mums e, nepasiseks to padaryti. Taip pat norėčiau paminėti, kad e, mano įsitikinimu tai yra tema, kuri liečia įvairiausias politikos sritis. Pavyzdžiui, kaip elgsimės e, tiesioginiam užsieniam investicijom e, skaitmeninimo e, kontekste labai svarbus klausimas būtų. Pavyzdžiui, kai buvo pasiekta su įmonė Kuka. Vokietijoje gaminančioje, gaminančioje Robertus, robotus. Tas e, atvejis buvo susijęs taip pat su Kinijos e, gamintojais. E, tai reikėtų atsižvelgti, nes aišku, skaitmenimas susijęs su technologijom, bet ne vien jom. Kalba eina apie tai, kaip būtų galima suderinti technologijų kūrimą, kūrimą su tokiom tendencijom kaip urbanizavimas, globalizacija. Uh, kažkaip tai sieti su kitais klausimais ir tai būtų e, mūsų pastangų Europoje pagrindas, e, jeigu mums pavyktų suderinti. Skait, skaitmeninimo elementą uh, mūsų novatoriškoje strategijoje su tvarumo elementu toje pačioje strategijoje. Dar uh, Dar porą konkrečių dalykų, labai ilgai nekalbėsiu. Manau, kad e, reikės galvoti apie finansavimą. Konkrečiau reikės taip pat galvoti apie tai, kokį vaidmenį atliktų mažos vidutinės įmonės. Nes aš spėju, kad turbūt visi mes sutartumėm, su kad jei nebus įtrauktos mažos vidutinės įmonės aktyviai į skaitmenimo strategijos gyvendinimą, tai iš tiesų galime ir nepasiekti savo tikslų. Taip pat reikėtų pasigilinti į tai, ką šio požiūrio daro mūsų konkurentai, galbūt būtų galima ir iš jų pasimokyti, kaip sėkmingai tai daryti. Žinoma, reikės galvoti apie infrastruktūrą. Čia e, turbūt daug žaudžiauti neverta, reikia taip pat galvoti apie standartizaciją. Nes e, tai e, Tai irgi yra vienas iš dalykų spresenų gyvenant skaitmenimą, taip pat reikia galvoti apie mokymo įgūdžius, kompetencijas, taip pat reikėtų nepamiršti to, jog reikia pagal, pagal, pagalvoti, kaip apsaugoti e, darbuotojus, e, su jais susijusius e, duomenis naujame skait, skaitmeninės pramonės e, kontekste e, jau pradėjau bendrauti su šešėliniais pranešėjais, tikiuosi rasime daug, e, daug bendrų taškų ir tikiu, kad mūsų laukia vaisingas darbo procesas. Dėkoju ponui Bitjuk Kofer, Kofer tikrai Manau, kad e, jūs puikiai pastarbuosite. Aš esu šešėlinė pranešėja SND frakcijoje ir manau, kad e, tikrai e, tai yra puikia proga prisitaikyti, pritaikyti mūsų pramonę prie naujausių pokyčių atsižvelgiant kito, kitas pasaulio dalis. Uh, Kaip e, mes jau matėme ir iš įvairių tyrimų, inovacijos ir technologinis pristaikymas Europoje nevyksta vienodai. Yra tam tikrų pažangiųjų centrų, kuriuose yra pasiekti labai daug pažangos daugelio Europos valstybių, bet taip pat yra ir mažų ir vidutinių įmonių, mažesnių įmonių, kurios uh, yra mažai skai, suskaitmenintos. Duomenys tikrai daro didžiulis, didžiulį įspūdį. Pasižiūrėkite, kiek įmonių Europoje nuolatos naudoja internetą savo ne, priekybai ir kitokiai veiklai. Taigi, reikės priderinti, prisiderinti prie pokyčių. Kaip jūs sakėte, turime dirbti iš vien, bet reikia įtraukti ir mažesnius subjektus mūsų žemynė, nes jeigu tie mažesni subjektai neturi pajėgumų, nes neveikia iš vien, jie ir e, negalės prisidėti prie konkurencingumo per skaitmeninimą, pasinaudojant e, visomis e, technologijų suteikiamomis galimybėmis. Taigi tikrai reikėtų įtraukti visus subjektus ir reikia e, naujinti infrastruktūrą ir taip pat reikėtų susijęti pramonės gamybos sistemą, pasteikti atitinkamus pajėgumus ir reikėtų kurti vertės grandinę per skaitmeninimą. Matau būtent šioje srityje daugiausiai sunkumų. Žinau, kad kai kuriuose valstybėse narise jau buvo imtas iniciatyvų, buvo patvirtinti, pavyzdžiui, pramonės planai 4.0, e, naudojantis e, Horizon programa, programa Horizontas, bet vis dėlto vienos bendros strategijos dar nėra. Taigi šis Europos. Šie Europos veiksmai pasitarnaus visoms valstybėms narėms ir visų valstybių narių subjektams, todėl kad tikrai reikėtų siekti pusiausvėros, nes tas disbalansas tikrai kenkia mūsų produkcijos gamybos sektoriui. Aš tikrai pritariu jūsų minčiai, kad mūsų komitetas tikrai turėtų galvoti apie šį klausimą kartu su e, e, darbu. Reikia taip pat kreipti dėmesį į darbą. Nes e, šie naujieji pokyčiai ne tik, kad keis darbo pobūdį, bus pasitelkimi nauji įgūdžiai, bet keisis ir pats darbas. Aš mačiau taip pat, kad ir mano šalyje profesinės sąjungos daro tyrimus tam, kad suprastų, kokie pokyčiai laukia ateityje. Taigi mes taip pat turėtume suvokti, kad keičiasi pramonės profilis ir turėtume pagalvoti ir apie darbuotojus. Būtina tai padaryti, jeigu nenorime nuo tų pokyčių taip pat ir nukentėti. Taigi manau, kad šis dokumentas bus pirmasis mūsų žingsnis, bet jis yra tikrai labai svarbus. Taigi tiek norėjau pasakyti, žinoma, ir pasisakysiu ir vėliau, ir toliau bendradarbiausiu su pranešėju, nes aš esu šešėlinė e, pranešėja. Suteiksiu žodį EKR e, frakcijos šešėliniam pranešėjui. Atsiprašau, sako pirmininkė pamiršau ponę Madame de Castillo. Nežinau, kodėl perėjau iškart prie antrojo asmens. Dėkoju, aš pasisakau kolegos Salinį. Vardu jis yra EPP šešėlinis pranešėjas. Jis norėjo pasakyti, kad gamybos įmonės išgyvens tik jeigu sugebės pasinaudoti, skaitmenis, pasinaudoti skaitmeninės ekonomikos privalumais. Reikia padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms pasinaudoti e, skaitmeninę revoliuciją. Skaitmeninių technologijų privalumai turėtų būti prieinami visoms įmonėms e, visose sektoriuose. Ir nesvarbu, kokio dydžio ta įmonė yra. Taip pat reikia tinkamo reglamentavimo reglamentavimo sistemos e, ir investicijų. Būtina koordinuoti nacionalinės iniciatyvas remiantis Europos valdymo sistema. Taip pat reikėtų e, e, pritraukti investicijas ir mažinti išlaidas bei skatinti skaitmeninimą. Taip pat reikėtų skirti dėmesio sąveikoms. Pasitikėjimas skaitmeninėmis priemonėmis taip pat yra labai svarbus, nes tik esant pasitikėjimui atsiras inovacija, inovacijos ir bus, jos bus naudingos piliečiams. Reikėtų pusiausvyros tarp privatumo ir duomenų apsaugos ir e, duomenų naudojimo. Konkurencingumo teisė turėtų būti skirta asimetrijai šalinti tam, kad būtų vienodos sąlygos, tam, kad būtų užtikrinta tinkama konkurencija įmonėms ir inovacija. Taip pat turėtume skatinti tinkamą infrastruktūrą ir turėtume atsižvelgti į būtinybę panaudoti naujus įgūdžius. Dėkoju, tiek norėjau pasakyti pono Salinį vardu. Dėkoju Pilar, dėja salinį niekada nemačiau tamsais plaukais, tai dėl to aš ir susimaišiau. Dající. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, protože už jsme se skutečně sešli a... E, Tešanovský. E, taip, mes jau bendravome ir anksčiau, norėčiau padėkoti už požiūrį visą šį klausimą. Skaitmeninimas yra plati tema Jis yra susijęs su kitais aspektais. Pavyzdžiui, su pramonė ir su įmonėmis. Pramonė, pramonė ir įmonėms kyla didžiuliai iššūkiai Europoje ir kitur, taigi turėtume tinkamai sureaguoti į pokyčius. Taigi, kalbant apie Europos konkurencingumą, To reikia tam, kad nesusiklostytų nepalanki situacija. Skaitmeninimas gali užtikrinti ekonominį įmonių stabilumą, pasaulio stabilumą. Aš pritariu komisijai, kad tikrai įmonėms, įmonės turėtų pasinaudoti skaitmeninimu ir mes turėtume padėti įmonėms e, tai daryti. Daiktų internetas, duomenų naudojimas, 3D spausdinimas, visi tai yra labai svarbu. Galbūt reikėtų taip pat atkreipti dėmesį ir į tai, kas buvo sto posėdžiuose, kur buvo kalbama apie skaitmeninimo poveikį darbo aplinkai. Ten buvo taip pat diskutuojama apie poveikį visą Europos Sąjungai, kuri daro tie pokyčiai. Skaičiai gali netgi gazinti, nes e, pokyčiai gali būti didžiuliai. Taigi aš pritariu pranešėjui, kad tikrai būtina susijęti švietimą, švietimo procesus ir e, įvairius sektorius, nes e, dėl tų pokyčių pasikeis e, įgūdžių poreikis ateityje ir mūsų naujosios, naujoji karta turi tai sureaguoti, taigi prie to reikia priderinti, į tai atsižvelgiant reikia skirti ir investicijas. Taip pat, kalbant apie Horizontas 2020 ir kitas svarbias programas, reikėtų pasakyti, kad mes galime daryti įtaką šiam procesui, galime jį skatinti. Taigi, norėčiau padėkoti pranešėjui, aš esu pasirengęs su juo bendradarbiauti. Manau, kad šis dokumentas tikrai siunčia tinkamą signalą ir jis padarys didelį, didelį poveikį įvairiems sektoriams. Mes turime padaryti viską tam, kad prie šių pokyčių prisidėtume ir aš manau, kad mes tikrai puikiai pasidarbuosime. Dėkuoju. Grazie, grazie kolega. Dėkuoju ponui Tuzinovski. Dabar žodis e, Van Nieuwenhuizen. Uh, uh, thank you, Madam Chair. Um, Well, with... Ačiū, ponė pirmininkė, sutinku su didelė dalimi to, ką kolegos jau sakė. Ypač e, sutinku su, ponė, su ponu Butikofer, reikia numenkinti to, kas vyksta e, bendrai ekonomikos skaitmenėjime. E, dabar gyvename pasikeitimų laikais, bet e, Kalbant apie skaitmeninius laikus, turim pripažinti, kad ir laikai pasikeitė. Kada paskutinį kartą telefonų knyga naudojotės, paskutinį kartą viešbutį užsakinėjau per booking.com ir pagalvojau apie šią diskusiją. Dar netiek ilgai net nebuvo galima įsivaizduoti, kaip užsakinėdavom viešbučius, susirasdavom telefonus ir skambinėdavom, ieškodami kambario. Dabar gyvenimas taip pasikeitė. E taksi nebereikia laukti, važiuojant į viešbutį, Uber galima užsisakyti internetu ir e, viskas vyksta žymiai greičiau. Tai puikus pavyzdys, rodantis, kaip pasaulis pasikeitė. Ir jokių būdų uh, uh, turiu uh, pripažinti, kad pramonė iš skaitmenėjimo labai daug laimės. Kolegos minėjo daiktų internetą. Uh, spausdinimą 3D principų, dirbtinis intelektas, robotika. Viskas vyksta tuo pat metu. Turim būti optimistai, nes e, sukūrus šią sistemą darbuotojų gyvenimas taps saugesnis, galės e, ir e, pagal tai žmonių gyvenimo sąlygos pagerėti jeigu bus gerai investicijos padarytas. Bet iš dalies aš sutinku su tuo, ką sakė kolegos, kai kurios iš naujų darbo vietų reikalaus naujų įgūdžių, naujo išsilavinimo. Todėl mes turėsime pasistengti, kad mūsų darbo jėga būtų atspari tokiems pokyčiams. Užtikrinkime, kad <laughs> naujoje ekonomikoje galėtų dalyvauti visi žmonės įgyję naujų įgūdžių. Taigi e, skaitmeninių įgūdžių darbo atvarkė yra labai svarbi. E, viešasis sektorius turėtų sutelkti dėmesį ne tik į švietimą, bet ir į kitas e, pramonės šakas, kad Europa taptų konkurencinga pasaulio mastu. Tam, aišku, reikės junglumo, jau apie tai anksčiau esam kalbėję, todėl aš dabar jau nebesikartosiu. Vienas dalykas, ar kol kas nebuvo paminėtas, e, kvantum kompiuterija, kvanto kompiuterija 7,5 e, <laughs> milijardai žmonių dabar internetu yra sujungti. 22 milijardai yra sujungtų internetu daiktų. Tai yra daiktų internetas. Ateityje tie skaičiai dar labiau auks. Kad išnaudotumėm visą potencialą, turime uh, labai galingo procesorių, uh, ieškoti apdorojimo e, galimybių ir tada kompiuteriai galės geriau veikti. Dabar jau man matau dega raudona lemputė, daugiau nebegaliu kalbėti ir taip daug pasakiau, galbūt kitą kartą ačiū. Ačiū. Kochliček, mūsų vicepirmininkas. Protože přicházím z průmyslu, tak e, mám... E, Labai ačiū. Aš pats turiu asmeninės patirties iš šios pramonės. Aš žinau, kad e, visi esam šiek tiek susipažinę su automatizavimu, reguliavimu ir panašiai, bet šioje srityje tradiciniams pramonės rušims pagrindinis iššūkis buvo pereimas nuo analoginių prietaisų prie skaitmeninių, e, taip pat prie skaitmeninio reglamentavimo. Visų signalų skaitmenėjimas, turiu galvoje signalus svarbius pramonės veiklai, leidžia tokias temas, kokias šiandien aptarėme, kelti. Pone, ponas pranešėjas labai gerai tą temą mums pristatė. Be abejo, jeigu šviečiame savo žmonės, e, mokome juos naudotis analoginiais prietaisais, kurie yra absoliučiai kitokie negu skaitmeniniai, tada e, daug ką reiks keisti. Bet nepaminėjome, koks yra ryšys tarp valstybės administracijos ir vietos administracijos. Mes e, turime galvoti apie tai, kokios įtakos tai turės galutiniam vartotojui, galutiniam produktui, kokios įtakos tai turės mūsų produkto tankiams, ar tai būtų uh, transporto tinklai ar kelių tinklai. Ir žinoma, viešos administracija, kaip ir savivaldybė administracija, turi uh, rinkti tuos duomenis ir kad taip atsitiktų, uh, turi būti taikomas bendros normos ir standartai. Dėl jų turime susitarti ES lygių. Tai nepaprastai svarbu ne tik pačiai pramoniai, bet ir kitiems sektoriams. Turi būti sukurta šių sektorių tam tikra superstruktūra. Vietos administracija, vietos savivaldybės, neturėdamas bendros duomenų bazės ir jų perdavimo sistemos, negalės e, efektyviai veikti kartu nereikėtų pamiršti, e, kad turime galvoti ne tik apie tai, kaip ateities kartas ugdysime. Pagalvokim apie dabar jau dirbančių žmonės. Aš pats pastarosius 40 metų darbinga darbo rinkoje. Ir jeigu staiga man reiktų vėl pradėti dirbti stilto fabrike, kur aš savo visą gyvenimą dirbau, man reiktų labai daug ko išmokti, išmokti daug naujų įgūdžių ir kvalifikacijų. Žinoma, mano išsilavinimas um, įgytas anksčiau padėtų apdoroti naują informaciją greičiau, tačiau yra labai daug žmonių, uh, kurie yra maždaug mano amžiaus ar virš 50, kuriems būtų sunkiau įveikti tokias uh, mokymosi kliūtis. Nepamirškime apie tą amžiaus grupę 50 plus. Uh, tie žmonės yra labai svarbus, tai yra milžiniška mūsų darbo jėgos grupė. Ir uh, Jeigu mes nesugebėsime tų žmonių kvalifikacijos pakeisti, padėti jiems išmokti naujų dalykų, sukelsime daug kliūčių tolesniai raidai, ypač mažų ir vidutinių įmonių lygmenių. Mes kalbam apie skaitmenėjimo įgyvendinimą. Skaitmenėjimas nebūtų pakankamai nuodugnus. Matytumėm tik tai e, proceso pradžią ir pabaigą. Ar kai galvojame apie visą skaitmenėjimo procesą, supraskime, kad e, bus žmonių, kurie net nesugebės tų skaitmenėjimo instrukcijų skaityti, todėl nepamirškime to socialinio aspekto. La parola ora al collega Tambur. Labai ačiū. Ponas Tamburano. Grazie, Presidente. Chiaramente. Dėkoju pirmininkė, žinoma, skaitmeninimas, ketvirtoji e, industrija, pramonė, spausdinimas 3D e, ir taip toliau. Tikrai E, mūsų verčia galvoti apie trečiąją pramonės e, revoliuciją. Dažnai girdžiu Italijoje, kad tai bus e, viso pasaulio ateitis, bet dėje kai kuriuose pasaulio vietose ši ateitis jau yra dabartis. Jau yra tokių vietų, kuriuose buvo daug pažengta. Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų pagalvoti apie mokymą, apie naujos kartos švietimą Kai kuriuose pasaulio e, šalyse geometrijos e, mokomasi jau e, pradinėse klasėse ar naudojama CAD programa kompiuteryje. Tikrai yra dideli skirtumai tarp pasaulio regionų. Robotikos srityje yra daug inovacijų, reikėtų jas kreipti dėmesį. Tam, kad galėtume užkirsti kelią nedarbui, technologiniam nedarbui. Tai pasakytina apie jau dirbančius asmenis, nes tiesa, kad yra kūriamos darbo vietos per panašias revoliucijas, bet robotika, ko gero, nesukurs pakankamai darbo vietų tam, kad būtų kompensuojama, kompensuojamas prarandamų darbo vietų skaičius. Taigi reikėtų pagalvoti apie e, perkvalifikamą tų darbuotojų, kurie neteks darbo vietų. Taigi, kalbant apie švietimą, reikėtų dar pagalbėti ir apie e, delokalizaciją, relokalizaciją, e, daiktų internetas, 3D spausdinimas ir taip toliau atveria galimybę, galimybės kitur perkelti gamybą Bet yra ir kita medalio pusė. Jeigu mes e, nepasiteksime švietimą ir tinkamą politiką, tuomet tikrai pamatysime, kad e, bus daug delokalizacijos, bus perkeliamos įmonės ir nutekės e, protį. Pavyzdžiui, Italijos Italijos mokslininkai priversti bėgti iš Italijos. Ir Europos pramonė, robotika, daiktų internetas tikrai atvers naują epochą ir mm, naudojant e, maž, mažiau iškastinio kūro mes galėjome išlaisvinti dalį žmonių, kurie vis dar vergauja. Tikėkime, kad per šią revoliuciją mes e, perėsime prie malonesnių darbų, ne tų, kurie nuolatos kartojasi. Ir kalbant apie tas gamybos grandinės, jos yra susijusios su užsienio, su kitų šalių pramonė, techninė įranga, programinė įranga ir taip toliau. Apie tai kalbėsiu ir kitą kartą. Pone Karpau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tik tai pridurti, kad būsiu savo frakcijos šešėlinė pranešėja šią temą. Šis pranešimas labai svarbus. Ir e, per didžiai dvidešimtuką šios e, problemos padariniai buvo labai aiškiai pristatyti. Buvo pareikšta, kad ateityje skaitmeniniai e, reikalai suvaidins ypatingai svarbu vaidmenį ir todėl turime galvoti apie visų atitinkamų problemų sprendimą tarptautinių lygmenių. Labai svarbu šį pranešimą renkti parlamente, nes skaitmeninė ekonomika ir skaitmeninė pramonė bus augimo ekonomikos varomo jėga. Kai kalbam apie pramonės skaitmenėjimą, pirmiausia turim galvoti apie MVI skaitmenėjimą. Šiame tyrime yra aiškiai pasakyta, kad pramonėje ir mažose ir vidutinėse įmonėse e, įdėgus skaitmeninės sistemas galime labai ženkliai padidinti produktivumą. Lygiai taip pat galima pasakyti, kad galima sukurti daugiau pelno. E, ponas Bogė kalbėjo apie apie e, pramonės e, produktivumo gerimą. Galima 25 procentais bendrą produktivumą pakelti, ypač mažose vidutinėse įmonėse dar ir daugiau, bet to geriau išnaudotume turimus resursus. Europa turi išlikti lyderės pozicijose. Manau, kad pranešimas apie robotiką yra nepaprastai svarbus ir e, būtina apie tai pagalvoti. Taip pat turime galvoti apie elektroninės komunikacijos e, ir junglumo kodeksą. Reikia vengti ženklių problemų skaitmenėjimo srityje. Mes nenorime, kad būtų šiandien prikurta infrastruktūros reglamentavimo problemų. Iš Europos komisijos girdėjome, kad e, ji nori padaryti labai daug pažangos, e, sprendžiant šias problemas. Ir sakoma, kad daugiau pasiūlymų bus pateikta E, stengiantis visišką e, skaitmeninį junglumą užtikrinti. Skaitmeninė infrastruktūra ir pramonės skaitmenėjimas be bendro junglumo tiesiog negalės vykti. Šiame pranešime turi būti kalbama apie infrastruktūros problemas, bet taip pat turime kalbėti apie naują darbo pasaulį, kuris uh, E, e, susiformuos įsidėgus skaitmeniniams sistemams bendrai mažus ir vidutinės įmonės. Reikės naujų mokymo, ugdymos, profesinio ugdymo sistemų, reikės kažkokio standartėjimo priemonių, standartų priemonių. Turime galvoti apie daugelį kitų sričių ir aš tikiuosi, kad ateityje apie tai bus kalbama. Ačiū. Prieš suteikdama žodį Europos komisijai dar Martinai Werner suteiksiu žodį, paskutiniai parlamento pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes komitete labai aiškiai pasakėme, kad Mažos ir vidutinės įmonės tarnauja kaip ekonomikos pamatas. Jos sudaro 96 procentų darbo vietų Europoje ir prisideda ženkliai prie ekonomikos augimo. Todėl mes turime kalbėti apie mažų ir e, maž, e, stambių įmonių tinklų kūrimą, su jų, jų sujungimą. Mažos ir vidutinės įmonės didelė dalimi siekia prisijungti prie skaitmeninių sistemų ir iškyla pavojus, kad e, to junglumo neužteks. Yra e, bankininkų, kurie atlieka tyrimą, kiek mažos ir vidutinės įmonės yra pasirengusios skaitmenėjimui E, kiek žinau, Kietijoje tai yra daroma. Bet daugelis valstybių turbūt pripažins, kad e, yra problemų kol kas nemažai. Labai daug įmonių susiduria su uh, e, skaitmenėjimo problemomis, skaitmeninimo problemomis. Ir uh, tokie dalykai kaip uh, skaitmeniniai įgūdžiai, interneto tempas, greitis – E, saugumo standartai. Tai kartais e, geriau yra apibūdinti įvairiausiuose tarsi pageidavimų sąrašuose negu realybėje. Valstybės narės turi gerai atlikti joms tenkantį namų darbą. Nepamirškime, kad mes negalime primesti prievartą skaitmenėjimo. Turime sukurti reikiamą bazę, parengti dirbą, kuri leistų verslo pasauliui, pramonės pasauliui įsilieti į tuos pokyčius. Taigi šiame pakeiti pranešime mes e, turėsime suteikti komisijai idėjų diskusijai. Turime sukurti tokią sistemą, kuri leistų uh, paskatinti skaitmenėjimą. Pavyzdžiui, telekomunikacijų peržiūrą, uh, e, domenų iniciatyva, įgūdžių, kvalifikacijų darbuotvarkė, parlamentos iniciatyva dėl robotikos komitete rytoj balsuosime dėl kai kurių šių dokumentų. Kai išvardiname visą problemų sąrašą, tampa akivaizdu, kad ekonomikos skaitmenėjimas yra horizontali problema, apimanti visas rytis. Todėl aš tikiuosi, kad vyks labai plati diskusija ir mes toliau su jumis dirbsime. Ačiū, Martina. Dabar žodis Europos komisijai. Pirmiausia, žodis poniai Legė, Connect generalinis direktoratas. Ačiū, pirmininkė. Manau, daugelis kalbėjusiųjų atkreipė dėmesį į tai, kaip labai turės pasikeisti mūsų uh, technologijos pramonės visuomenė dėl skaitmeninimo atkreipė dėmesį į iššūkių mastą. Džiugu matyti, kad parlamentas prisėmė šitą užduotį. Šiais metais, balandžio 19, 19 pateiktas skaitmeninimo paketas ir, ir ten keliami visi tie patys klausimai, kurie išsakyti šiandien. Mes visiškai pritarėme analizai, kad e, iš tiesų skaitmeninės virsmas sutiks labai daug galimybių. Patiktas e, paketas yra iš penkių pagrindinių dalių, penkių pagrindinių blokų. Pradėsiu nuo bloko, kurį paminėjote, tai yra e, įgūdžiai, darbo jėgos prisitaikymas, darbo aplinkos pritaikymas. Labai svarbu spręsti šitą klausimą. Uh, tai siejasi ir su netoligumais, e, pirmininkė, kurias minėjo ES, tarp valstybių narių, tarp atskirų regionų, mes tai matome. Tai taip pat uh, aišku, susiję ir su tais skirtumai tarp technologijos įmonių, kuriams labai seka, gerai sekasi ES, taip pat susiję su tuo, kad labai skiriasi netechnologinės MVI, kurios turi pradėti taip pat dėkti technologijas. Uh, Iš tiesų, įgūdžiai e, iš esmės priklauso nuo švietimo, nuo mokymosi. Tai e, klausimas, kurį turi spręsti valstybės narės. Mes manome, kad e, yra galimybių kolektyviškai dėti pastangas, pritaikyti mūsų darbinę aplinką, padėti prisitaikyti mūsų darbo jėgai, pritaikyti mūsų švietimo sistemą skaitmeniam amžiai. Ir kaip tik tai todėl siūlome sukurti didelę koaliciją, kurioje dalyvautų visi um, veikėjai valstybinio lygmenių. Tai yra ir. Uh, ir švietėjai, ir profesinės sąjungos, ir, ir verslas. Turime galvoti apie tai, kaip šviečiame žmonės, kaip pritaikyti savo darbą, jeigu pradėjome šitą darbą. Ir e, e, labai greitai paskelbsime šitos koalicijos e, pritesimą. Tikslas yra permastyti visus aspektus susijusius su mūsų darbo jėgos pritaikymu ir čia reikėtų konkrečių veiksmų. Dėl įgūdžio, taip, viena dalis ir tam numatyti veiksmai mūsų komunikate. Taip pat e, kalbame e, ir apie kitą aspektą, tai yra pasitikėjimas teisinė aplinka. Tai, tai teisinė aplinka, užtikrins tokį pasitikėjimą, atkreipėme dėmesį į svarbiausius klausimus e, pramoniai, tai e, visų pirma, tai daumenis, kaip būtų galima jais naudotis. Ir kaip minėta an, anksčiau, e, rengėme komunikatą skirtą laisvam domenų judėjimui, ten bandoma spręsti kaip tik tai šitą domenų klausimą ir na, taip pat bandoma permastyti tai, ką reiškia domenų naudojimas pramoniai. Ir, ir iš tiesų Čia kalba eina ne apie duomenų apsaugą daugiausia, bet apie tai, ką pramonė gali daryti su tais duomenim, kaip galime pasitikėti, kad tai bus daroma saugiai. Tai labai svarbu. Kitas dalykas susijęs su pasitikėjimu, tai tai yra vieši veiksmai toj teisinėje aplinkoje, tai susiję su at atsakomybė robotizuojant aplinką kokia tai bus aplinka, tai, tai bus ir robotai gamyklose, ir, e, ir savivairiai e, automobiliai ir taip toliau, ta daug, daugybė e, klausimų, kuriuos reikės spręsti šioje srityje. Ir galėčiau pasakyti, kad tai du, trys pagrindiniai elementai, kuriuos siūlome pakete, kalbant apie reglamentojimą prisitaikymą, tai labai svarbu savo, savo ankstesnėme pranešime, jūs taip pat tai lietėte. Uh, Kita dalis, kur yra labai svarbis, tai inovacijų dalis. Reikia užtikrinti, kad inovacijos pasiektų visas pramonės šakas, nesvarbu, kokio dydžio jos e, būtų. Tai vienas pagrindinių komisijos tikslų yra užtikrinti, kad e, bet kuri pramonės šaka sektorius. E, mažos įmonės, stambios įmonės, technologinės, netechnologinės įmonės galėtų iš tikrųjų dėkti ino, inovacijas, užtikrinti išteklių efektyvų naudojimą ir iš tiesų taip pat užtikrinti naujo, naujų verslo modelių dėgymą. Tai taip pat buvo minėta, tai, e, tai yra antroji dalis, inovacijų dalis, čia e, pora elementų yra, reikia užtikrinti, kad technologijos būtų prieinamos bet kurioje ES vietoje, e, tokiu darbiniu atstumu, bet kuriai įmoniai ir mes čia siūlome dėkti kompetencijų centrus, čia valstybės narės, regionai daug darbo turėtų E, nuveikti. Ir aišku, iš ES pusės bus e, numatytos lėšos pagal programą Horizontas 2020, kad būtų galima padėti remti, dėkti tokius centrus, remti eksperimentavimą tarp valstybinių lygmenių. Kalbėjome su e, MVI, klausime, kodėl nenorite įsijungti, nes prieš pradedant dėkti, dalyvauti, reikia viską ištestuoti, eksperimentuoti. Tai svarbu ir mes norime E, remti tą didžiulę bangą testavimo, eksperimentavimo e, galimybių e, MVI kad būtų galima dėkti skaitmeninės inovacijas. Tai labai svarbu. Ir dar vienas svarbus dalykas tai yra lyderystė Europoje. Kalbant apie skaitmeninę vertės grandinę, tai turi būti užtikrinta visose jos dalise, kad e, būtų galima kurti vertę Europos pramonėje, remiantis su turimomis e, technologijomis. Prieinamomis technologijos e, mes turime sutelkti pajėgas nuo tyrimų, plataus masto eksperimentinės veiklos iki standartizavimo, tai buvo minėta. Būtina, kad Ir tai pasiūlytame iš tiesų turime plėtoti technologijas svarbiausiamose mūsų ekonomikos ūkio šakose. Taip, pavyzdžiui, būtų automatizavimas, savygie automobiliai, 5G ryšių tinklai, taip pat aukštųjų formų kompi kompiuteriją, kaip čia ES galėtų suvaidinti svarbu, nes turime išteklių šioje srityje, tad įvardėme pagrindinės rytis, reikia lyderystės, turime sutelkti savo pastangas ES lygių, taip pat ir valstybėse narėse, kuriant viešasias privačias partnerystės, norint užtikrinti tokią lyderystę. Dar vienas dalykas, kuris mūsų supratimu labai svarbus, yra tai, kas minėjote apie skaitmeninę pramonę. Uh, tai būtų užtikrinti, kad visos e, valstybės narės e, e, vykdytų iniciatyvas. Šiandien turime 11 tokių iniciatyvų ir norime, kad pramonės skaitmenimo iniciatyvos būtų visose valstybėse narėse. Esame sukūrę sistemą, kad būtų galima koordinuoti šitas iniciatyvas. Tad būtent tai esame pasiūlę gerbiamą pirmininkę ir tikiuosi kad e, parlamento pranešimas e, praturtins e, mūsų pasiūlymus ir tikėsime, kad parlamentas mus rems. Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti, kad pasisakė ponas Kairi Ruan. Norėčiau padėkoti jam. Žodis. Ponui Krotman Silė iš DG Grau, prašau kalbėkite neilgai. Dėkoju. Europa tikrai yra lyderė e, šioje srityje, bet tam, kad e, ir toliau lyderiautų e, pramonėje, reikia pasinaudoti tokią priemonę, kaip pavyzdžiui šis paketas, jo tikrai reikia, reikia pramoniai. Manau, Mm, skaitminės technologijos gali būti susijėtos su inovatyviais verslo modeliais ir su kitais e, dalykais. Štai dėl ko gali didėti mūsų konkurencingumas, jį galima skatinti. Šis skaitmeninė transformacija padarė poveikį ir transportui, ir sveikatos apsaugai, taigi reikia geriau bendradarbiauti su uh, pramonę. Norėčiau pasakyti apie ICT standartizaciją. Ji yra paminėta šiame dokumente ir daugelis apie tai kalbėjo. Daugelis sektorių ekonomikoje būtent priklauso nuo skaitmeninimo ir riba tarp tradicinės e, pramonės ir skaitmeninės pramonės e, yra neaiški. Taigi reikia užtikrinti, kad skaitmeninės technologijos e, ir sistemos ateityje veiktų ateityje labai gerai. Komunikate yra rašoma apie technologijų priori, prioritetus, tokius kaip pavyzdžiui 5G, daiktų internetas, e, taip pat debesyje. Ir taip pat rašoma apie tai, kur reikėtų imtis veiksmų veiksmai gali paskatinti skaitmeninimą ir konkurencingumą, pavyzdžiui, e-sveikatos, e, išmanių transporto e, sektorių e, srityje ir gali paskatinti gamybą. Antra e, šio dokumento dalis yra skirta proceso stebėjimui ir prioritetų pritaikymui tam, kad jie būtų tinkami. Tai bus padaryta pasinaudojant Europos standartizacijos sistema ir iniciatyva. Europos e, parlamentą ir tarybą, mes informuosime apie e, pažangą ir e, įtrauksime suinteresuotusius subjektus. Dėkoju, trumpai žodis ponui Biti Kofer. Žinau, kad jūs turite išvykti, taigi teiksiu žodį jums. Uh, Dėkoju kolegoms e, už jų pasisakymą pas, ir pasisakymus ir e, aš tikrai e, dėkoju komisijai už tai, kad pasakė tai, ką mes jau žinojame, mes esame pasirengę bendradarbiauti. Dėkoju. Suteikiu pirmininkavimą, perdu pirmininkavimą mūsų pirmininkui Buzek. Gero darbo. It's a pleasure. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Labas rytas, ponios ir ponai, labas rytas, kolegos. Kitas uh, darbo atvarkės punktas uh, yra um, penktas. Darbo atvarkės punktas - naujoviškų vaisto iniciatyvos bendroji įmonė. Programos Horizontas 2020 įgyvendinimo pavyzdys. Prezentaciją pristatys e, vykdomasis e, naujoviškų vaistų institucijos direktorius e, Pierre Molian. Norėčiau padaryti įžangą. Mes esame, mūsų komitetas yra atsakingas už šį, šią sritį, todėl mes turime nuolatos vertinti e, pažangą. Ir Jeigu atsiranda tam tikrų pokyčių ir iššūkių, reikia juos atsižvelgti. Taigi, ši prezentacija, šis pristatymas yra labai svarbus. Naujoviškų vaistų iniciatyva yra viena. Viena, viena iš vieš, viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių kuri yra vykdoma remiantis 187 straipsnių. IMI 2 buvo e, įkurta 2014 m. viduryje po sėkmingų diskusijų su Europos parlamentu prieėjusios kadencijos pabaigoje. Remiantis paketų skirtų privačių, privataus ir e, viešojo sektorius bendradarbiavimui. Taigi suteiksiu žodį generaliniam direktoratui, generaliniam direktoriui tam, kad galėtų pristatyti šią iniciatyvą, nes aš žinau, kad tai yra didžiausia mokslinės srities partnerystė tarp privataus ir viešojo sektorių. Taigi pristatykite šią iniciatyvą. Jūs esate generalinis direktorius. Žodis jums. Dėkoju ponui Buzekui, dėkoju, e, sveikinuosi su Europos parlamento nariais, aš norėčiau pristatyti naujausią situaciją, naujoviškų vaistų iniciatyvos situaciją. Kaip jūs žinote, Europos parlamentas e, tikrai prisidėjo prie šios iniciatyvos įkūrimo ir aš tikrai džiaugiuosi, galėdamas pateikti jums naujausią informaciją. E, ši Iniciatyva yra labai didelė, biudžetas yra 5 milijardai eurų. Tai yra partnerysė tarp Europos komisijos ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos. E, farma, farmacijos pramonė mm, prisideda tik per mm, partnerius Ką mums reikia naujoviškų vaistų iniciatyvos? E, Imi. E, kaip žinote, tyrimų ir vystimo procesas yra sudėtingas, ilgai trunkantis, pavojingas, daug kainuoja ir yra tam tikrų biologinių mechanizmų susijusių su lygomis ir e, klinikiniai tyrimai tikrai E, turi būti pritaikyti prie naujausių žinių, taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų ir pasteltos tinkamos reguliavimo priemonės tam, kad būtų galima prieiti prie informacijos. Nors e, puikių tyrimų jau yra visame pasaulyje, lygos yra tyriamos, analizuojamos, e, vis dėlto dar nėra pakankamai naujų antibiotikų, kurios, kurios būtų galima pasinaudoti, kuris galima būtų pasinaudoti. Taip pat nėra pakankamai vaistų, kurių reikia kovoti su atsparumu antimikrobinėmis medžiagomis, nėra lygos, tokių lygų kaip diabetas, tinkamo gydimo. E, taigi, IMI e, remia projektus, kurių reikia moksliniams tyrimams vaistams kurti, e, diagnozijai apibriežti. Taip pat E, testuoja saugumą, veiksmingumą ir pritaiko tuos e, klinikinius tyrimus prie žinių. Mes e, dirbame tam tikroje ekosistemoje, kurioje bendradarbiauja viešasis ir privatus sektorius. Apie 970 akademinių komandų bendradarbiauja su dvie, daugiau negu 200 mažų ir vidutinių įmonių dalyvauja taip pat ir pacientų grupės, yra 108 kitos komandos. Taigi daugiau negu 9 tūkstančiai mokslinių e, tyriejų bendradarbiauja. Mes e, e, mato, matote, čia yra biudžeto paskirstimas. Kai buvo pereita prie čia matote, buvo pereita prie, nuo IMI 1 prie IMI 2. Du, didelė dalis m, mm, biudžeto buvo skirta infekcinėms lygoms ir m, mm, tai buvo padaryta todėl, kad didėja atsparumas antimikrovinėms medžiagoms. Norėčiau pristatyti šiek tiek pavyzdžių to darbo, kurį mes darome. Visų pirma, dirbame su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, tai yra didėjantis pavojus. Uh, Mes kovojame su šia problema įvairiais lygmenimis per mokslinius tyrimus. Visų pirma, mes analizuojame, kaip tie vaistai gali paveikti bakteriją. Kitas e, iššūkis yra būtent e, padidinti naujų vaistų veiksmingumą ir jų mokslinius, e, jų klinikinius tyrimus. Dėl to įtraukiame ir daug mažų rūtinių įmonių. E, klinikinis vystimas labai ilgai trunkant, yra labai ilgai trunkantis procesas ir daug kainuoja. Taip pat mes tengiamės kurti naujus verslo modelius tam, kad būtų skatinama pramonė ir kad būtų skatinamos jos investicijos. Tai yra labai sunkus, didelis iššūkis. Kitas iššūkis yra Alzheimerio lyga ir demencija. Aš neturiu jums pristatyti tos situacijos, manau, jūs apie tai žinote. 50 milijonų žmonių serga šią lygą ir vis daugiau žmonių senėja, e, populiacija vis labiau senėja, taigi šios lygos kelia vis didesnį pavojų. Čia matote ne tik demencijos priežastis, e, taip pat matote ir kokie yra rizikos faktoriai, veiksniai. Mes stengiamės suvienyti klinikinį mm, kiekvienas komandas ir tam, kad, tam, to reikia tam, kad užkirstume kelią tai lygai peržengti ribą, kuomet jau, jau bus negrižtama stadija. Taip pat mes pastelkime naujausią technologiją. Lapkričio 8 dieną panas Managalas E, su kolegomis organizuos renginį, kuris bus skirtas IMI e e, Alzheimerio projektui. Taip pat mes bendradarbiavome ir suteikė Connect finansuojamų Human Brains smegenims skirtų projektų. Taip pat jie pristatys šį tyrimą šioje srityje. Taip pat e, mes analizuojame ir tam, tikras, e, tam tikrus visą apimačius klausimus, e, saugumą, vaistų saugumą susijusi su, pavyzdžiui, mirtingumu. Ir taip pat manome, kad reikėtų visada iš anksto išsiaiškinti, kaip galime nustatyti molekulių toksiškumą prieš E, joms patenkant į organizmą. Vienas iš tų projektų vadinasi e-toks. E, farmacijos įmonės bendradarbiauja e, rinkdamos duomenis Ir tai yra vienas iš tų dėlių projektų, duomenų projektų, kurių nebūtų įmanoma įgyvendinti be tokios struktūros, kaip, pavyzdžiui, IMI. Taigi, galima analizuoti vaistus pas, remiantis šią duomenų bazę, kur yra naudojamasi e, toksiškumo kriterijais. Dėl to yra naudojama mažiau gyvūnų tyrimams. Taip pat Mes pradėjome tam tikrus didelius projektus, dabar yra pirminiai jų etapai, jie yra, tai yra vaistų e, vystimo projektai. E, e, prieš dešimt metų tų sudėtinių dalių e, sąrašas buvo didelė paslaptis, o dabar jau septynios didelės įmonės surinko, surinko tam tikrą biblioteką, kurioje būtent yra pateikiami, e, pateikiamos tos sudėtinės e, vaistų dalys ir mažos tarptinės įmonės taip pat ir gali susipažinti. Šis projektas vadinasi European Lead Factory. E, ir taip pat buvo išleistas ir tam tikras susijęs dokumentas, mokslinis dokumentas. Mes ne tik, kad e, siekiame mokslinio tyrimų pažangos, bet taip pat norime daryti įtaką ir reguliavimui, reglamentavimui bei verslui. Taigi daugelis mūsų projektų, e, pavyzdžiui, dėl bio e, žymenų, yra vystomi kartu su Europos vaistų agentūra. Mes tengiamės įtraukti ne tik pacientus, ne tik reglamentuojančius, reguliuojančius asmenis, bet taip pat e, ir e, kitus suinteresuotusius subjektus, kurie gali prisidėti prie proceso supaprastinimo. Kaip e, galima panaudoti tuos visus duomenis, kurie buvo surinkti. Yra daug tų mm, duomenų ir yra įsteigti tam tikri fondai, todėl kad e, buvo nustatyta, kad tikrai reikėtų saugoti tos, e, naudoti tos duomenys. Na ir baigdamas pasakysiu, kad mes tikrai skiriame dėmesio ir pacientams, pacientų grupės yra traukiamos į mūsų projektus. E, JDRF yra asociuotasis partneris. Mes taip pat rengiame pacientų mokymus ir taip toliau. Matau, kad mūsų, mano laikas baigėsi. Čia yra mūsų svetainė, joje yra daug informacijos apie mūsų projektus. Dėkoju Jums už dėmesį ir čia palieku paskutinę skaidrę su skaičiais. Labai labai ačiū. Gerbiamas vykdomasis direktoriau. Pone Grostet, turėtų klausimų arba gal pastabų. Labai ačiū. Aš noriu padėkoti gerbiamam direktoriui už dalyvavimą ir pasveikinti Jūs atlikus tokį puikų darbą. E, kurį jis atliko e, dirbdamas šioje tarnyboje nuo 2015 metų. Nors e, jūsų pasisakymas buvo neilgas, jis aiškiai rodo, kokie yra jūsų organizacijos interesai. Ir ne visuomet lengva yra juos pristatyti. Aš rengiau pranešimą, kai buvo kuriama įmi ir paskui IMI 2, kai buvo rengiama taip pat, aš buvau atsakinga už e, dokumentus, bet mes suprantame, kad e, daugelis jūsų veiklos e, sričių yra organizuota į viešą, yra orientuota į privačias ir viešas partnerystės ir ne visuomet tai yra lengva padaryti kaip ir bendrai, kalbant apie viešas ir bendras principybės. Ir aš norėčiau kalbėti, kad svarbiausia iniciatyva yra ta, kad reikia kurti medicinos naujovis. ES tai akcentuoja, reikia pereiti nuo naujovių kūrimo prie gydimo praktinio. Europos komisija apie tai kalbėjo. Turime kalbėti apie pacientų prieigą prie vaistų, prie naujų vaistų. Klausydamas daugelio savo kolegų, aš aiškiai matau, kiek daug žmonės nori tarsi mokytis, norėdami paaiškinti, kokiu mastu mūsų parama E, medicinos naujovėms yra reikšminga. Taigi labai ačiū už tai, ką Jūs padarėte. Kalb, e, Horizonto 2020 dėka, inovatoriškų medikamentų dėka Europa gali duoti labai tvirtą signalą. Nedažnai mes tą galim padaryti. Nelabai dažnai mes duodame gerų signalų apie tai, ką daro ES. Ir aš šiandien galiu pasakyti, kad šiandien reikia pareikšti, kad mes sugebame mobilizuoti finansinės priemonės, mes galime uh, sukurti sinergijas, kurios išsirutulioja į naujoves. Ir įmi yra labai geras pavyzdys tam. Jūs paminėjote du pavyzdžius mokslinių tyrimų. Jie įeina į midų prioritetus ir man e, ypač e, tai aktualu, ypač kai kalbam apie e, senatvinės dimensijos ir Alzheimerio lygos gydimą, tai yra neurodegeneratyvinės lygos. Ir kitas dalykas - atsparumas antibiotikams, e, antimikrobinis atsparumas Apie tai šiandien kalbame, nes tai yra labai didelis pavojus medicinos pažangai. Turiu nedėlį klausimą, ar šios dvi temos - Alzheimeris ir e, antimikrobinis atsparumas - negalėtų būti šiek tiek detaliau pristatytos. Kokiu rezultatu jūs gauti? Man atrodo, kad visiems tai labai rūpi. Labai ačiū už puikiai atliktą darbą. Madam. Ačiū. Ponas Poche. Toliau. Ačiū už suteiktą žodį. Labas rytas, gerbiamas pirmininkė gerbiamas direktoriau, kolegos. Direktoriau, noriu Jums labai padėkoti už prezentaciją, man buvo labai įdomu e, susipažinti su IMI iniciatyva, bet to aš esu biudžeto kontrolės komiteto narys ir tame komitete rengiu pranešimą apie visas 2015 metų bendrasias e, įmonės, skaitant ir jūsų iniciatyvą. Mane labai tenkina jau anksčiau, per pasarosius kelius mėnesius ir metus, pasiekti jūsų iniciatyvos rezultatai. Aš juos labai palankiai vertinu. Ypač, kai e, galvojame apie horizonto 2020 gyvenimo tikslus. Noriu pasakyti, kad e, įmi atsižvelgia į mūsų rekomendacijas. Pavyzdžiui, dėl bendrų projektų valdymo e, klaid, daromų klaidų, e, dėl socialinio poveikio. Tai neseniai buvo atlikta e, šio poveikio analizė. Ir tuo pagrindu aš norėčiau paklausti du dalykus. Kokia yra didžiausia privaloma ver, pridėtinė vertė iš projektų, kurie nėra uh, skirti prie, uh, iki klinikiniams ar pagrindiniams tyrimams. Pavyzdžiui, uh, rinkodaros projektai, uh, medikų rengimas. Ką Jūs apie tai galvojat? Pastaravasis keletą metų mažos ir vidutinės įmonės jūsų veikloje labai aktyviai dalyvavo. Iki 16 procentų 2015 metais iš visų naudos galėjų buvo mažos vidutinės įmonės. Uh, Europos parlamentui labai rūpi MVI aktyvumas e, įgyvendinant jūsų projektus. Tai šitas e, procentas e, nepadidėjo dėja. Ką darysit, kad taip nebebūtų? Kas jūsų nuomonė yra pagrindinės kliūtis trūvenčios mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti? Pone Mūdi. Ačiū. Visų pirma, aš noriu pritarti komentarams, kurie jau buvo išsakyti dėl įmi pasiekimų jau padarytų ir dėl mūsų lūkesčių ateičiai. Skirtumai tarp tų dėžių sričių yra dideli. Mes visi esame atsakingi už tai, kad geriau būtų komunikuojama su piliečiais, kad jie geriau žinotų, kas iš tiesų yra kuriama. Nes ar kalbėtume apie Alzheimerį, ar diabetą, ar apie kitas uh, E, negalės, nuo kurių žmonės kenčia, įmi e, darbas yra naudingas. Buvo pasakyta, kad šioje srityje yra reikalinga viešo ir privati partnerystė. Manau, kad tai yra geras pastebėjimas. Tokiu būdu mes galime išspręsti, užpildyti nišą susidariusias rinkoje. Tai e, suteikia apčiuopamą papildomą vertę medicinai. Mano klausimas, jeigu leisimės tai pasakyti, yra toks. Žinau, kad Junktinės karalystės regione, kuriam aš atstovauju, yra universitetų, kurie labai aktyviai dalyvauja IMI įgyvendinime. Taip pat yra daug e, sveikatos mokslų tyrimo institutų, labdaros organizacijų, e, kurios labai aktyviai dalyvauja. Tai yra milžiniškas turtas mums visiems. Todėl aš dabar paklausiu, Žvelgiant į praeitį, ką Jūs galvojate, ką Jungtinė karalystė, ką mūsų mokslinio tyrimų centrai, mūsų mokslininkai įneša į įmi, kiek vertinga yra jų nauda? Mr. Zorinio. Pana Zorinio. E Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėjau irgi padėkoti pranešėjui už prezentaciją. Taip pat noriu jį pasveikinti pasiekus tokių rezultatų gyvenant įmi. Galimybė gauti naujoviškus vaistus yra būtina. Galime ieškoti naujų sprendimų, bet e, medicinos rytyje iškyla vis daugiau naujų iššūkių, kuriems atremti reikia partnerysčių. Be to matome, kad didėja rezistencijos atsparumo atveju. Viešosios privačios partnerystės horizontas 2020 yra labai svarbus veiksniai, kurie turi būti gyvendinti, kad Europos fondai taptų matomi e, žmonėms, kad žmonės suvoktų, kad iš tų fondų jie gauna naudos. Ir taip aš prieartėjau prie savo klausimo. Gal iš kitos pusės aš paklausiu. Kai e, tos temos jau yra aptariamos, pavyzdžiui, mano valstybėje, kai kalbame apie mediciną, visą laiką žmonės klausia, o kiek tai kainuos? kiek tai įtakos kainas. Ar gali novatoriški vaistai nacionalinę sveikatos sistemą išpūsti finansinių požiūrių, gal kainos bus labai didelės. Ir ar iš tiesų sveikatos sistema su naujoviškais vaistais bus visiems prieinama, ar visi galės įpirkti? Kaip, kokia bus galutinė įtaka? Kaip pasikeis rinkos kainos? Pons Količek. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu porą klausimėlių. kalbėtojas e, minėjo milžinišką sėkmę, kuri jau yra pastebėta. Daug kas klausia, kam ES yra sukurta. Čia ir glūdė atsakymas ir šioje labai svarbioje srityje. Mano klausimas būtų toks. Be Alzheimerio lygos, kurios tyrimai yra labai sudėtingi ir aš pats puikiai tai žinau, nes pats remiu finansiškai e, kukliai tos tyrimus ir aš žinau, kad e, dar e, tyrimų reikės labai daug. Antimikrobinės e, atsparumas irgi bus labai ilgas, reikalaus labai ilgo tyrimo. O mano klausimas būtų toks, kodėlgi nepasitelkėme daugiau robotų? Jau dabar labai daug žmonių yra darbo vietų netekę dėl to, kad robotai permė jų vietas, jie yra labai takingi. Kalbant apie vėžio tyrimus, E, pavyzdžiui, gimdos kaklelio vėžys yra tyriamas, rezultatų pasiekta daug, tačiau išlieka dar labai daug nežinomųjų vėžio tyrimuose. Dar vienas rytis, kuri man iškyla. Ir įvairios ortopedinės uh, kūno dalys. E, mes žinome, kad uh, klubo sanario persodinimas yra labai populiaris rytis, bet kaip yra su kitomis kūno dalimis? Well, thank you very much. Uh, labai ačiū. Klausimai visi puikus, pabandysiu kiekvieną jų atsakyti. Pone Grostet, labai ačiū už uh, pasisakymą. Manau, kad uh, vienas iš didžiausių pasiekimų gyvenant įmi yra tas, kad pasikvietėm mažas ir vidutinės įmonės prie dėrybų stalo. Jos atsiuntė labai patyrusių specialistų. Ir e, mes visi kartu galėjome pasitarti, kaip išjudinti molekulės, pavyzdžiui. Tos mažos įmonės turint labai daug patirties įgyveninant e, AMR E, turim suprasti, kad čia reikia ne Europos, o pasaulinio tinklo. Tai yra vienas iš projektų, kuris e, e, tapo tarptautinio masto Junktinėse Amerikos valstijose, buvo padaryta labai daug ir panašiai. Turbūt reikia susijęti pasaulinius tinklus šio požiūrį, nes ta problema nėra europinė. Kalbu apie antimikrobinį atsparumą. Dėl Alzheimerio Du dalykus išskirčiau. Labai daug yra padaryta, stengiantis išsiaiškinti Alzheimerio lygos potipius. Alzheimeris nėra vientisa lyga, jis turi labai daug skirtingų porušių ir bus labai įdomu išsiaiškinti, kaip e, mes tą stratifikaciją sutvarkysime, nes jeigu išsiaiškinsim daugybę skirtingų tipų, Alzheimerio galėsim pasiekti žymiai daugiau rezultatų. Ir labai aiškiai nustačius tą tipą, tą lygos kategoriją, pacientus bus galima nukreipti lingesniam gydymui ir bus pasiekta žymiai daugiau pažangos. Socialinis ekonominis poveikis. Ponas Pohei kalbėjo apie tai. Profesinis mokymas mažos vidutinės įmonės. Jūs visiškai teisus Novatoriškų vaistų srityje profesinis ūkdymas ir švietimas yra gyvybiškai svarbus. Ir mes čia nekalbam tik tai apie medikų e, mokymą, kad e, jie naujoves geriau suprastų. Mes turime mokyti ir pacientus, nes e, pacientų balsas tampa vis ir stipresnis ir stipresnis. Ir vienas iš mūsų projektų yra e, būtent suformuotas taip, kad e, pagal jį yra organizuojami mokymo projektai. Jūs visiškai teisus dėl mažų ir vidutinių įmonių aktyvumo. Aš pats mačiau, kad įmi pirmajame etape maždaug 16 procentų mažų ir vidutinių įmonių gyveno, įmi 2 tik tai 12 gal. Mums labai rūpi egzistuojančios problemos ir mes norime e, įtraukti daugiau mažų vidutinių įmonių, kad jos geriau suprastų, e, E, intelektualės nusavybės teisės sistemą. Netaip jau sudėtinga čia viskas yra, nors kartais žmonės išsigąsta dėl tų intelektinės nusavybės teisių. Kai kurios maštutinės įmonės nenori veltis į uh, bendrus reikalus su stambiais konsorciumais, todėl mes turime pasitelkti visus įmanomus būdus mažas vidutinės įmonės paskatinti veikti. Pone Mūdį, teikėt klausimą kuris mums nepaprastai svarbus. Iš tiesų, Junktinė karalystė pagal IMI yra pirmoji pagal dydį naudos gavėja. Mes taip pat labai vertiname Junktinės karalystės universitetų įmonių, mažų vidutinių įmonių, pacientų asociacijų indėlį. Junktinėje karalystėje pacientų, ligonio asociacijos yra labai aktyvios ir naudingos. Todėl Junktinė karalystė mums nepaprastai svarbi ir tikimės, kad rasime būdų išlaikyti ryšį su jais. Dabar mes vis kartuojame, kad reikia dirbti kaip įprasta ir Junktinės karalystės žmonės gali ir toliau e, naudotis IMI e sistema. Stengiamės nieko nekeisti. Bet ačiū už Jūsų klausimą. Panas Zorinijo klausė apie kainas, įtaką kainoms. Be abejo, Šis rytis yra labai sudėtinga ir kontroversiška. Kaip žinote, vaistų kainos nėra tik nėra ES reikalas, valstybės narės pačios dėl jų sprendžia. Būtent valstybėse narėse vyksta dėrybos. Taip, ką mes dabar bandom padaryti, pagal IMI e e stengiamės naujovių mokslinių tyrimų procesą e, išviešinti, kad jis būtų visiems matomas ir taptų veiksmingesnis. Ir tikimės, kad dėl to vaistai, vaistų kainos bus labiau įperkamos. Jeigu pati e, individualiai kuriamų vaistų koncepcija e, pasikeis, tada mes galėsime tikslingesnius vaistus kurti pavieniams individams vienu ar kitu gyvenimo momentu ar vienu ar kitu lygos išplitimo momentu nes dabar mūsų, tai tai nebus lengva padaryti, nes dabar mums svarbiausiai rūpi kuo anksčiau įsikišti, kad visas procesas taptų veiksmingesnis, nes dabar e, tas darbas kol kas dar yra labai neveiksmingas, nes yra labai daug išorinių veiksnių. Ir dar buvo daugybė klausimų. Apie vėžį. Labai daug šioje srityje yra dirbama, bet e, dabar tas darbas dar bus suintensyvintas. Šiais metais yra įmi sukurta strateginė valdymo grupė skirta vėžiui, tai yra santykinai naujas dalykas. Įmonės dabar aiškiai mato, kaip naudinga yra sutelkti jėgas ir kartu e, nagrinėti, tirti šią lygą. Robotika mums labai įdomu. Mes labai rūpi, domimės jie. Ir Europos e, viena iš e, švino e, gamyklų Olandijoje ištobulino robotinę struktūrą, kuri labai patobulino gamybą. Dėl to atsirado labai daug darbo vietų ir tai yra labai gerai apmokamos ir kokybiškos darbo vietos šiek tiek kitokio pobūdžio specialistams E, tos, toje Niderlandų dalyje. E, žinome, kad dabar bus perinama prie pažangesnio gydimo, lastelinio gydimo e, etapo. Ir tai bus labai svarbu gydant retas lygas, retas vėžio formas, bet mes tikimės, kad ištobulinus tas, re, tos pavienius atvejus, retus atvejus bus galima išplėsti tą praktiką. Ačiū. Na, žinoma, svarbiausias klausimas e, buvo dėl viešosios nuomonės. Mes norėtume labai tiksliai sužinoti, kodėl IMI ir e, kitos bendros iniciatyvos tokios svarbios, panaudojant mūsų e, lėšas iš Horizontas 2020 programos. Taip, mes atidžiai tai vertiname ir vertiname tai papildomumo požiūrio. Ir, ir klausėme, ar yra projektų, kurie nebūtų vykę, jeigu nebūtų ėmė iniciatyvos. Ar įmanomas yra bendradarbiavimas. Ir tai buvo pagrindinis klausimas sužinoti. Uh, kaip reiktų paaiškinti e, piliečiams, kad taip nuostabi iniciatyva, mes ją tikime, bet nepakanka tikėjimo. Na, žinau, pasakyčiau tris dalykus. Pirmiausia, tai tokia iniciatyva, kai e, pirmą kartą partneriai e, atstovaujantis pramoniai bendradarbiauja tarpusavėje. Ši pramonė tradiciškai labai konkurencinga yra. Ir dabar matom, kad 789 įmonės bendrovės būrėsi ir bendradarbiauja. Jos įvardyja iššūkius ir tuos iššūkius reikia spręsti. Pačios vienos jos to negali padaryti, joms reikia uh, E, mokslininkų e, kūrybingumo, reikia MVI dalyvavimo, kad būtų galima spręsti šios iššūkius. Ir dar vienas unikalus dalykas, kad mes galime dirbti tam tikrų masteliu, nesubariami e, didžiuliai ištekliai ir iš komisijos, ir iš įmonių, ir galime veikti tokiu mastu, kurio pavydė kai kurie kolegos JAV ir Azijoje. Turiu galvoje tą mastą, kuriuo vykdomas darbas iniciatyvos dėka. Na, a, ačiū. Na, dabar turbūt jau galėsime eiti pas piliečius ir kalbėtis apie, a, apie projektus, visus kitus, visą kitą bendrą veiklą, nes viskas daroma labai panašiai. Tad labai ačiū direktoriui. Bičiuliai, eikime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Širit be abejo, tai yra šeštas darbo atvarkės klausimas, tai yra informacija apie vykstančius trišalius dialogus. E, vyksta vienas svarbus trišalis dialogas, e, tai yra e, energetinio efektyvumo ženklinimas, tai labai svarbu. Ir pasirodė, kad tai netaip lengva, kaip tikėjomės. Todėl labai svarbu išklausyti mūsų pranešėjo, pono Dario Tombarano iš FDD frakcijos žodis jums. Taip, trumpai. Šis e, trišalis e, dialogas yra skirtas e, ženklinimo, energetinio efektyvumo ženklinimo peržiūrėjimui. Pavyzdžiui, tokių gaminių kaip šaldytuvų, boilerių, skarbėklių ir kitų gaminių ženklinimui. Kaip jūs e, žinote, per plenarinę sesiją buvo balsuota dėl e, Europos parlamento e, pozicijos. Dauguma pasisakė teigiamai ir tikėkimės, kad per tris posėdžius susitikimus tas tikėjomės, kad per tris susitikimus tas trišalės dialogas pasieks susitarimą. Vis dėlto kilo tam tikrų institucinių problemų, e, tokių kaip pavyzdžiui gyvendinimo ir deleguotieji aktai. Praėjusiais e, metais, gruodžio mėnesį, taryba suformavusi poziciją dėl šio dokumento ir visą dėmesį skyrė deleguotisiems aktams įgyvendinimo aktams, o parlamentas siekė, norėjo deleguotojų aktų. Buvo pasiektas tarp institucinis susitarimas praėjusią žiemą, bet jį galima skirtingai vertinti. Jį institucijos vertina skirtingai. Šis, šiame dokumente yra rašoma apie geresnį reglamentavimą. Taryba ir toliau reikalauja, prašo gyvendinimo aktų, parlamentas deleguotojų aktų. Ir jeigu ir mes pritarsime idėjai dėl įgyvendinimo aktų, tuomet dokumentas galbūt užstriks pirmininkų sąjungoje. Taigi šis e, dokumentas yra svarbus, nes jis gali daryti įtaką ir kitiems. Tai yra techninio pobūdžio dokumentas, aš jo išsamei nepristatinėsiu. Susitarimą pasiekti yra įmanoma. Svarbiausias, sudėtingiausias dalykas yra taip vadinamasis rescaling, etikečių klasifikacijos skalės keitimas. Dėl duomenų bazės, na, mes jau beveik pasiekėme susitarimą ir yra dar kitų klausimų, tokių kaip pavyzdžiui rinkos institucijos stiprinimas ir kompensacijų klausimas. Į šios klausimus taip pat reikėtų atsižvelgti, nes tai yra pirmasis teisėkuros aktas po Volkswageno skandalo kuomet pamatėme, kad tikrai ES e, taisyklės, ne visos, yra, ne visos ES taisyklės yra labai geros. Dėkoju. Ir norėčiau, žinoma, padėkoti mūsų pirmininkui. Jis tikrai tinkamai e, eina savo pareigas ir mūsų visada palaikė per šešėlinių mm, pranešėjų susitikimus ir taip toliau. Uh, thank you. Thank you. Labai ačiū. Gerbiamam pranešėjai, ačiū Dario Tamburano. Dėrybos e, turbūt e, mūsų laukia nelengvas kitame jūrate. Per tris ratus darybų baigti nepavyko, kaip minėjo ponas Tamburano. Ar būtų klausimų, ar būtų pastabų? Mūsų pranešėjai. Jums leidus, galbūt pats išsakysiu vieną pastabą Svarbu pasiekti e, bendrą poziciją Europos parlamente. Kodėl? Žinoma, todėl, kad e, tie galiojimai, dėl kurių balsavome per plenarinę sesiją, turi būti šiek tiek pakeisti. Žinote, dėrybose negalime pasiekti to, ką pasiūlėme plenarinėje sesijoje ar komitete, tai akivaizdu. Tad būtų labai gerai, kad netgi prieš susitikimą techninių lygmenių penktadienį mūsų šeliniai pranešėjai ir pranešėjas susirinktų ir įsivardytų, kas yra įmanoma mūsų požiūrė. Kadangi taryba siūlo tam tikrus sprendimus, ir na, turi būti aišku, ar mes esam pasirengę sutikti. Aišku, mes e, ginsime savo poziciją, tai visų visi tai žino. Mūsų pranešėjai, šešerniai pranešėjai būtent tai ir bando daryti, tad šio požiūriu jokios problemos nekyla, bet reikia tvirtos bendros pozicijos šio klausimu. Ir e, žinoma, dar yra visai kas kita Ir mes tai giname kartu ir aš pats ginu tą poziciją. Šiuo atveju reikia deleguotojo akto, o ne įgyvendinimo akto, nes tai buvo pagal ankstesnį reglamentą. Ir to tikimasi po mūsų paskutinio sutikimo su taryba ir Europos komisija. Uh, geresnės teisėkuros požiūrio. Eikime tą linkme deleguotasis aktas, o ne įgyvendinimo. Kokia dabar yra tarybos pozicija, noras ar pasiūlymas. Na, jei kitų klausimų nėra ir jei viskas daugmaž jums aišku, Turėčiau dabar paskelbti, kad rytinė posėdžio dalis baigta yra, jau aišku neberytas, jau po pietų. Tad e, turbūt nieko tokio, posėdės turėtų baig, būti baigtas po pietų. Tad dėkoju, darbą tęsime 15 valandą. Tačiau uh, svarbiausia informacija jums, ryt 9 ryto vyks balsavimas. 3 valandas. Bent jau taip e, numato sekretariatas. Jie taip pat įskaičiuoja ir pertrauką per balsavimo vidurį. Tai e, įskaičiavus tą pusvalandį, bus 3,5 valandos. Taip daug, e, taip daug dirbame į tre komitete, kad balsavimas po to toks ilgas būna. Žodžiu, puikus komitetas. Taigi trečią valandą tęsėme darbą. Dėl... 9 ryto balsuojame rytoj, o ryt po pietų bendras posėdis su kultūros komitetu. Labai, labai svarbus posėdis, skirtas e, kūrybiškai pramoniai. Tai gan nauja idėja, išplėtota mūsų komitete, norėčiau Jūs pakeisti. Rytoj baigsime 6.30, ne šiandien, rytoj 6.30 ir tikiuosi, kad visi dalyvaus. Aš tai tikrai dalyvausiu. Labai ačiū. Iki trečios valandos. What?